Colleagues, may I ask you to take seat? Kolegos, prašau susėsti. Prašau žurnalistus išeiti iš salės praėjus dviem minutėms. Po to, kai leisime jiems nufotografuoti, nufilmuoti, paskirti komisijos narį, tačiau po to prašau iš dabar užimamų pozicijų pasitraukti kiti pirmininko pranešimai prieš pasveikinant mūsų svečią. Norėčiau posėdžio dalyvių paprašyti neužimti ne jiems priklausančių kėdžių. Taip pat noriu priminti, kad e, mūsų diskusijų galima klausytis kitoje salėje e, Jan 4Q1 ir internetu, kaip ir per ankstesnius klausimus kadangi diskusijų metu buvo daug aplodismentų ir kitokių pašalinių garsų, noriu priminti, kad e, ploti gali tik tai komiteto nariai, jeigu pageidautų. Pone Ulskok ir aš pirmininkaujame kartu šiam, šiems klausimams, vadovaujantis darbo tvarkos taisyklėmis ir pirmiausiai norėčiau pasveikinti paskirtai komisijos narį valdį Dombrovskį, atvykus iš įdomų ir svarbų klausimą, kuriame dalyvauja ekonomikos ir užimtumo komiteto nariai. Kaip žinote, klausimų paskirtis yra leisti parlamento nariams pasinaudoti sutartyje numatytą teisę balsuoti dėl komisijos kolegijos, klausyti ir vertinti kandidatus į komisijos narius, remiantis jų bendrąją kompetenciją, įsipareigojimais Europos Sąjungą, asmeninę nepriklausomybę bei įvertinti jų e, žinias susijusias su patikėta atsakomybės sritimi, politinius bendravimo įgūdžius bei politinius prioritetus, kurie susijęs su naująją strateginę naujos komisijos darbo tvarkę. Noriu priminti kolegoms, kad prieš prasidedant klausimui paskirtas komisijos narys Dombrovskis raštu atsakė į parengiamosius klausimus. Atsakymai jums buvo išdalinti visomis kalbomis. Taikant galiojančią procedūrą, kandidatas taip pat užpildė savo viešų privačių interesų deklaraciją, Teisės reikalų komitetas nepareiškė jokių priekaištų dėl šios viešų privačių interesų deklaracijos, kurią pateikė kandidatas. Diskusijų struktūra bus įprastinė. Pirmiausiai steiksime žodį įžangai paskirtam komisijos nariui. Įžanga turi trukti ne ilgiau nei 15 minučių, po to Jis dar gaus diskusijų pabaiga penkias minutės apibendrimo kalbą ir po to išklausysime 45 klausimus komitetų narių. Vienas klausimas ir atsakymas užtruks 3 minutės. Klausimai 1 minutė, 2 minutės atsakymui. Taip pat noriu priminti komiteto nariams, kad labai griežtai bus taikoma trijų minučių taisyklė tam, kad visi komitetų nariai galėtų užduoti klausimus. Noriu kreipti dėmesį į tai, kad verčiama bus į 22 kalbas, taigi visi kalbėtojai gali kalbėti savo gimtosiomis kalbomis. Kaip minėjau per ankstesnį klausimą, prašau jūsų nekalbėti per greitai tam, kad būtų galima užtikrinti pakankamą aukštos kokybės vertimą. Dabar E, noriu paminėti, kad komisijos nariu Dombrovskijui patikėtas rytis yra labai svarbi, tai yra ekonomikos ir pinigų sąjungos reformos vykdymas, siekis mūsų administravimo valdymą padaryti demokratiškesniu, veiksmingesniu ir nuoseklesniu, užtikrinti socialinę sanglaudą, ekonomikos saugimą Ekonomikos komitetas daug pastangų dėjo tam, kad ekonomikos ir pinigų sąjungos darbo atvarkė būtų patvirtinta. Kitais metais pradėsime ekonomikos valdymo sistemos peržiūrą kartu su jumis ir kitais atsakingais komisijos nariais turime nustatyti, kokiais lankščiausiais būdais turėtume taikyti galiojančias taisyklės, kad užtikrintume pusiausvyrą tarp stabilumo, augimo bei paskatinti investicijas ir struktūrinės reformas. Turime sustiprinti ekonomikos politikos koordinavimą ir patvirtinti kelio gairių ekonomikos integravimo planą bei užtikrinti tarpusio pusiausvyrą tarp koordinavimo ir integravimo ekonomikos politikos. Taip pat privalome integruoti socialinį lygmenį į mūsų <clears throat> tarp vyriausybinę e, veiklos sistemą. Parlamentas ragina pasirašyti tam tikrą ekonominį socialinį paktą. Dabar steiksiu žodį bendrapirmininkai Maritai Ulfskok. Ačiū. Ketis pastabų užimtumo komiteto vardu ir aš jas pareikščiu švediškai savo gimtąją kalbą marknad eh, med fri rörlighet är en... Europos Sąjungos vaidmuo yra daugiausiai susijęs su laisvu prekių asmenų slaugų ir kapitalo judėjimo. Šių keturių dalykų ES labai reikia, kad visa sistema veiktų veiksmingai, kad būtų galima tinkamai apsaugoti darbuotojus nuo darbdavių savivalės, nuo nesocialios konkurencijos ir todėl būtina užtikrinti kolektyvinių sutarčių laikymasi. ES privalo plėtoti socialinį dialogą tose šalise, kuriuose to labiausiai reikia, tačiau kad veiktume krizę, neturėtume varžyti uh, socialinių partnerių autonomijos, Laval ir kitose panašia teisinėse bylose teisingumo teismas paskelbė savo sprendimus ir iš jų yra tampa aišku, kad negalima leisti įsivyrauti socialiniam dempingui. Labai svarbu laikytis galiojančių ES teisės aktų visur ir visada, be jokių išimčių. Mes laikomės tokios pozicijos, kad būtina įgyventi visose valstybėse narėse darbuotojų komandiravimo direktyvą taip, kad ši direktyva užkirstų kelią socialiniam dempingui Europos Sąjungoje, mes turime užtikrinti vienodą darbo užmokestį už tą patį darbą. Darbas turi būti vienodai apmokamas jeigu jis yra atliekamas toje pačioje vietoje. Taigi visos šios, visi šie klausimai priklausys jūsų atsakomybės sryčiai. Komisijos pirmininkas jau minėjo savo pažadus susijusius su šia sritimi. Taip pat labai svarbu užtikrinti ir tolesnę teisę dėrėtis dėl kolektyvinių darbo e, sutarčių ir e, pasitelkti kolektyvinių darbo sutarčių nuostatas, siekiant e, spręsti ginčytinus klausimus, nes valstybės narės neturėtų pradėti konkuruoti tarpusavyje žemesniais atlyginimais arba blogesnėmis darbo sąlygomis. Dabar suteiksiu žodį 15 minučių įžangai komisijos paskirtajam nariui Valdžiu Domrovskijui. Prašau jums žodis. Prieš Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiami kolegos. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti Jums už galimybę susitikti su Jumis Europos demokratiškai išrikto parlamento atstovais. Aš taip pat ne vieną kartą buvau parlamentaras ir todėl nereikia apskritai man kalbėti apie tai, kaip svarbu yra parlamente priimti labai svarbius piliečiams sprendimus. Aš, dirbdamas ES komisijoje, savai mes suprantama, bendradarbiausiu su parlamentu ir palaikysiu visas iniciatyvas ir demokratišką legitimumą. Taip pat man labai svarbus euras ir socialinis dialogas. Aš manau, kad šie klausimai yra patys svarbiausi. Visų pirma, skatinti augina, augimą eurozonoje, kurti darbo vietas, ypač jauniems žmonėms ir taip pat užtikrinti e, euro stabilumą ir taip pat įtraukti socialinius partnerius į, socialinius, e, į, į sprendimų prieimimą. Aš gimiau už geležinės užtangos Dar prieš 50 metų Latvija negalėjo dalyvauti Europos gyvenime. Prieš 50 metų mums buvo uždrausta naudotis demokratinėmis teisėmis ir laisvėmis. Prieš 25 metus geležinio uždanga krito ir mums atvėrė taikingo demokratinio transformacijos kelio kelią. Suteikus ES narystės perspektyvo Latvijai, prasidėjo demokratiniai, ekonominiai ir socialiniai transformacijos procesai. Aš tikiu Europos pagrindinėmis vertybėmis socialinė rinkos ekonomika ir lygiomis galimybėmis visiems. Tik mes visi kartu galime įveikti iššūkius tokius kaip greitai besikeičiantis pasaulis, globalizacija, senėjimas ir klimato kaita. Aš turėjau galimybę nuo 2009 metų iki šių metų sausio mėnesio dirbti kaip Latvijos ministras pirmininkas. Aš e, dirbau ministrų pirmininku, kai mano šalis turi įveikti pačią giliausią ES ekonomikos krizę. Ir mes e, numatėme savo prioritetus, tokius kaip ekonominį augimą, darbo vietų krūjimą, kūrimą ir taip pat greitą ekonomikos atsigavimą. Ir todėl Latvija uh, labai greitai sustiprino savo viešosius finansus ir įveikė gilę ekonominę krizę. Labai svarbu buvo paskatinti efektyviau naudotis ES fondais. Taip pat mes sukūrėme papildomą socialinio e, saugumo tinklą ir ėmėmės e, krizės padarinių. Latvija taip pat sėkmingai įveikė Maastrichto kriterijus ir vis dėl, dėl be visų šitų procesų mums nebūtų pavykę e, pasiekti pažangos, jeigu mes nebūtume užtikrinę socialinio dialogo su partneriais ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Rengdamiesi eurui mes parodėme pasitikėjimą savo ateitimi, Europos projektu, tuo tarpu, kai kiti abejojo. Aš taip pat dirbau ir parlamente, taip pat dirbau ir Latvijos parlamente, buvau e, Latvijos ministru, finansų ministru ir taip pat vyriausių ekonomistų Latvijos bankė. Aš manau, kad visa ta patirtis man suteikė galimybę toliau dirbti socialinėje, ekonominėje, e, pinigų politikos srityje. Labai svarbu, kad būtų užtikrinta konvergencija ekonomikos ir viskanės politikos srityje, taip socialinio ir darbo rinkos srityse. Aš manau, kad labai svarbu tikėti bendrą politiką, užtikrinti aiškumą ir įtraukti. Gebimi parlamentarai, Europa sugebėjo įveikti sunkiausią visoje istorijoje krizę ir taip pat išsaugoti bendrą valiutą. Dabar Europos, Europa atsigauna ir augimas yra pusantrų metų per metu. Šitas procentas yra šiek tiek vienu procentu e, žemesnis negu prieš krizinių laikotarpį. Tačiau užimtumas eurozonoje dar išlieka 11 procentų, jaunimo nedarbas 20 procentų ir 16 procentų tarptų žmonių, kurių amžius nuo 15 iki 29 metų. Mes negalime sauliaisti ir prarasti šios jaunosios kartos. Mes visi puikiai žinome, kodėl šita krizė e, atsirado. Augimas priklauso nuo mūsų gebėjimo atsiliepti į šiuos iššūkius. Visų pirma, gyventojų senėjimas, e, labai didelis įsiskolinimas, didelė infliacija Europoje ir taip pat nepakankamas augimas. Labai svarbu kuo greičiau sugražinti Europą į augino, augimo kelią. Mums reikalingi koordinuoti veiksmai, reikia skatinti paklausą ir pasiūlą ir nacionaliniu, ir Europos lygmeniu. Investicijos, E, augimas, darbo vietos kūrimas, vietų kūrimas, tai yra svarbiausi būsimosios komisijos veiksmai. Reikėtų apie 300 milijardų papildomų investicijų viešajame ir privat, privačiajame sektorėje per artimiausius trejus metus ir būtina užtikrinti investicijas ir konkurencingumą Europoje. Tai reikėtų pasakyti ir apie dabartinį ES finansavimą. Europos struktūriniai fondai turėtų būti naudojami išmaniai ir taip pat jaunimo garantijos turi būti įgyvenimas labai sklandžiai ir veiksmingai. Krizė parodė labai didelius sunkumus arba spragas Europos institucinėje sandoroje. Per pastarosius keletą metų jau buvo imtasi žingsnių įveikti šios sunkumu. Fiskalinis ir ekonominis valdymas buvo sustiprintas, taip pat krizės valdymo tinklas buvo e, pagerintas ir taip pat sustiprintas, taip pat finansinė priežiūra e, institucijų lygmenių taip pat buvo įsteigta ir taip pat eksantė koordinavimas nacionalinės politikos lygmenių buvo sustiprintas įdėgus Europinį semestrą. Labai svarbu eurozonoje užtikrinti tvarų augimą. E, bankų balanso e, sutrikimai neleidžia iš esmės grįžti prie realiosios, realios ekonomikos augimo. Ekonomikos ir pinigų sąjunga veikia ekonominio šoko sąlygomis, todėl reikia daugiau sanglaudos, daugiau konkurencingumo ir socialinės įtraukties. Mes visai puikiai žinome, kad Europos semestras užtikrinti turėtų nuoseklę politiką visos ES mastu. Mums reikalingos ir toliau struktūrinės reformos, didelį dėmesį skiriant socialiniams klausimams ir užimtumo didinimui. Mums labai svarbu ir toliau naudotis užimtumo ir socialiniais indikatoriais. Mes taip pat turime užtikti e, e, lankstumą, stabilumą pagal stabilumo ir augimo paktą. Taip pat mes turime veikti skaidriai ir vieningai siekiami užtikrinti vieningą sutarties nuostatų taikymą valstybėse narėse. Pastaraisiais metais buvo imtas žingsnių sustiprinti eurozoną, stabilumo ir augimo paktą turiu omenyje, taip pat šešių dokumentų paketą ir dviejų dokumentų paketą. Komisarai Moskovičiai ir Tyson ir toliau naudos tikslingai šitas priemonės. Aš manau, kad siekiant išsaugoti stabilumą ir patik, pasitikėjimą eurų, reikia ir toliau kreipti dėmesį į užimtumą ir socialinius padarinius įgyvendant mūsų politiką. Taip pat reikėtų atsižvelgti į rekomendacijas skirtas atskiroms valstybėms. Mūsų politikos turėtų padėti europiečiams grįžti į augimo kelią, padidinti e, produktivumą ir taip pat užtikrinti aukštą ekonominios ir socialinės gerovės lygį. Mūsų politika turi parodyti konkrečių rezultatų ir pagerinti žmonių gyveną, gyvenimą. Gerbiami parlamentarai, mūsų bendroji Europos ekonominio ir e, pinigų sąjungos vystimosi vizija artimiausių vidutinės trukmės ir ilgalaikių laikotarpių yra numatyta dokumentuose, pagal kuriuos labai svarbu mažinti biurokratinę naštą ir taip pat užtikrinti geresnės darbo sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Labai svarbu visoms 28 valstybėms narėms įgyveninti vienodas priemonės, o Europos zona turėtų būti atvira visoms naujoms valstybėms, jeigu jos įvykdys Mastrikto kriterijus. Todėl šią progą aš norėčiau pasidžiaugti, kad Lietuva artimiausių metų taps 19-ąją eurozonos valstybė. Kadangi ES vystosi, labai svarbu ir toliau taikyti bendrijos metodą. Mums labai svarbu atsargiai įvertinti įvairias galimybės atsižvelgiant į bendrą tikslą ir taip pat į dabartinės egzistuojančias sutartys. Jeigu aš būsiu patvirtintas e, komisijos vicepirmininku, mano mandato laikotarpyje aš toliau dirbsiu siekdamas įgyvendinti e, stabilumo nuostatas eurozonoje nuonos valstybėse. Aš įsipareigoju, kaip minėjo komisijos pirmininkas Junkeris, ateityje toliau remti reformų programą ir neapsiriboti vien tik tai e, fiskaliniu tvarumu. Labai svarbus yra trejeto formatas. Jeigu jūs patvirtinsite mane, tai aš būsiu atsakingas už euro, eurą ir socialinį dialogą ir taip pat būčiau komisijos vicepirmininkas. Šitos pareigos man yra vienodai svarbios. Galvojant apie ES istoriją, Europos integraciją ir socialinį dialogą, norėčiau, e, reikėtų pasakyti, kad labai svarbu išsaugoti Europos socialinį ir ekonominį modelį. Socialinis dialogas yra labai svarbus užtikrinant reformas, kad jos vyktų nuosekliai, tvariai ir veiksmingai. Aš manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių aspektų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš dirbsiu siekdamas e, bendradarbiausiu su užimtumo socialinių reikalų e, e, komisarais, taip pat sieksiu stiprinti darbo jėgos judumą, darbo, jėgotojų, darbo darbuotojų profesinių žinių keliumą ir taip pat, žinoma, sieksiu socialinio dialogo. Tačiau tai bus neįmanoma, jeigu nebus pakankamai bendradarbiavimas su Europos parlamentu. Aš tikiuosi jūsų paramos ir mm, laukiu jūsų paramos įgyveninant ekonominės ir socialinės politikos klausimus. Dėkuoju Jums uždėmesi. Roskis. Dėkuoju ponui Dombrovskijui. Pradėsime pirmąjį klausimų raundą EPP koordinatorius Ekon. Prašau. Dombrovskis. E, Ačiū, pana pirmininkė. Malonu, pana Dombrovskį, jūs vėl matyti mūsų komitete. Vykdamas reformų politikoje Latvijoje pasiekėte didžiulės sėkmės ir parengėte savo šalį stojimui į valiutų sąjungą. Aš parlamente rengiau pranešimą dėl Latvijos rengimosi įsivesti eurą ir visus procesus stebėjau iš arti per trumpą laiką. Jūs sugebėjote įveikti ekonomikos krizę Latvijoje, atgaivinti ekonomiką, biudžeto deficitą sumažinti iki mažiau nei 3 procentų. Pagerinote kitus kriterijus ir mes tikimės, kad jūs dirbdamas komisijoje tęsite šios darbus, kaip jūs įsivaizduojate sėkmingą reformų politiką ES, kaip reikėtų stiprinti mūsų bendrąją valiutą tam, kad e, biudžetai būtų konsoliduojami ir būtų atitinkamų paskatų ekonomikos augimui ir kokį vaidmenį čia numatytumėte Europos centriniam bankui. Ačiū. So, uh, Gerbiamas ponė Bars, dėkuoju už pateiktą klausimą dėl tolesnio ekonominio vystimusi Europos Sąjungoje. Aš manau, kad dabar mes palaipsniui judame nuo fiskalinio koregavimo etapo, kuris buvo atliktas dideliu mastu ir dabar mes periname prie tokio etapo, kai turime užtikrinti tvarų ekonomikos augimą. Kad tai padarytume, turime įvertinti nemažai veiksnių. Tai yra trys pagrindinės kryptis. Pirmas - struktūrinės reformos, kurios turėtų sustiprinti konkurencingumą tiek ES, tiek valstybėse narėse, sustiprinti vidaus rinką, ypač tokiuose sritise kaip paslaugos, energetika, skaitmeninė vidaus rinka, taip pat investuoti į inovacijas, į žinias nes moksliniai tyrimai ir inovacijos yra labai svarbios sritis, kur kitos valstybės mus gerokai lenkia ir sukurti tinkamas veiklos sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes esame parengę specialias programas komisijoje ir vienas iš svarbiausių prioritetų naujosios komisijos – yra skirti 300 milijardų dolerių sumą naujoms investicijoms per ateinančius trejus metus. Taip pat turėtume sustiprinti mūsų piliečių pasitikėjimą ir sutiprinti ekonomikos paklausos pusę, paklaukos elemente, nes visą tai yra susiję finansinis stabilumas, investicijos, paklausa, mes turime e, atkreipti dėmesį visus šiuos tris aspektus, norint užtikrinti ekonomikos augimą. Now. Dėkuoju. Dabar Eliza Ferrera, socialdemokratų koordinatorių. Aš kalbėsiu anglų kalbą, dėkuoju. Pone Dombrovski, kaip žinote, eurozona ir ypač e, pietinės narės patyrė precedento neturinčią krizę, iš kurios negali išbristi vienus. Turim galvoje dabartinį, dabartinį nedarbą, infliaciją ir recesiją. Daug buvo skirta dėmesio akloms taupimo politikos kryptims. Jūs kaip premjeras savo šalyje taip pat sprendėte šias problemas. Kaip jūs galite mus įtikinti, kad jūs pakeitėte savo požiūrį ir dabar esate pasiryžęs įgyvendinti tuos ekonominius ir finansinius pokyčius, kuriuos e, siūlo komisijos pirmininkas Junkeris. Ar esate pasiryžęs prisimti įsipareigojimus ateityje, kurie parodys, kad jūs, jeigu būsite patvirtintas, nesugrįšite prie griežtų taupimo priemonių? Kaip jūs dalinsite savo kompetenciją e, tarp, tarp jūsų paties ir Pierre Moskovičiai? Dėkoju. Uh, dear Mrs. Ferreira, thank you for this question. In fact, I counted Ačiū už pateiktą klausimą. Iš tiesų suskaičiavau tris klausimus, pabandysiu labai greitai ir trumpai į juos atsakyti. Kaip pabrėžia komisijos darbo pagrindinės kryptys ir įsipareigojimai, aš pabandysiu juos pabrėžti. Aš bandžiau jas pabrėžti savo įžanginėje kalboje. Ir aš joms visiškai pritariu. Taip pat pritariu, prie išrinkto, iš, pritariu išrinktojo pirmininko Junkerio uh, nuomonė, jog reikia sustiprinti socialinę mm, ekonominės pinigų sąjungos dimensiją, atsižvelgiant į socialinės ir užimtumo pasiekmes. Aš esu visiškai pasiruošęs dirbti laikantis šių gairių ir aš tai vertinu kaip savo tiesioginę užduotį. Taip pat ketinu dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su paskirtojo komisijos nariu Moskovičiai ir komisarė, paskirtai komisarė Tyson ekonominiuose ir socialiniuose klausimuose, glaudžiai juos koordinuojant. Dėl darbo pobūdžio. Tai yra naujas pasiūlymas, kurį patikė ponas Junkeris ir mes turime atlikti koordinavimo vaidmenį, bet taip pat aiškiai tai vertiname, kad tai yra kolegi, kolegialus darbas. Mes kalbėjomėm su pavaldžiomis struktūromis, aš kalbėjausi su paskirtojo komisaro Moskovyčiai ir mes susitikinęs tikrai galime rasti bendrą darbo metodą. Ir tikrai komisijos nariai yra pasirengę atlikti darbą, o kaip visi e, pirmininkas aš galėsiu koordinuoti ekonominius ir socialinius aspektus. Dėkuoju. Toliau e, Keis Vimbor, prašau. Ačiū. Jūsų biografija iš tikrųjų yra labai tinkama šioms pareigoms kaip komisijos vicepirmininkas atsakingas už eurą ir socialinį dialogą, jūs turėsite labai plačius įgaliojimus. Aš nečiau jūsų paklausti štai ko. Jūs kaip e, atstovaujantis Europą tarptautiniu mastu, tarptautinio valiutos e, forume ir kitose institucijose, ką jūs matote svarbiausiais uždaviniais? Tikoju už šį klausimą. ES gyvenim, darbas tartotinėse formuose, tartumė valiutos fonde, taip pat e, Europos stabilumo forume. Mano manimu, prioritetai turėtų būti skiriami globaliai ekonomikos valdysenai. Tokiems prioritetams kaip kovai prieš e, mokesčių, rojo, su mokesčių rojais arba kovai su mokesčių vengimu. Šios diskusijos vyksta, taip pat vyksta Tarptautinio valiutos fondo kontekste dėl efektyvios valdysenos. Taip pat reikėtų koordinuoti savo poziciją tarp ES ir valstybių narių, kurios pačios dalyvauja Tarptautinio valiutos fondos veikloje ir taip pat yra e, valdybo narės kaip stabilumo formo e, atstovas, aš manyčiau, labai svarbu bus užtikrinti vienodą stabilumo teisės aktų įgyvendinimą. Kai kuriuose valstybėse yra priminėjami teisės aktai, kurie yra taikomi kitose teritorijose, tai yra teritorijose už e, kurios valstybos ribų. Ir šitie teisės aktai yra nenuoseklus. Mūsų uždavinys būtų užtikrinti labai aiškių principų vykdymą, principų po kuriais pasirašė valstybės narės ir kad tam tikri užžiūrio e, e, departamentai ar regionai nesielgtų kitaip. Gular. Aldai vardu Silvė Gular. Ačiū pirmininkė leis jums užsidėti ausinės. Dėkuoju už tai, kad e, kalbėjote apie būtinybę kovoti su skurdu. Džiaugiamės tą girdėdami, nes per pastarus metus apie tai nebuvo dažnai kalbama ir labiausiai e, nuskriustus asmenys turint omenyje, kaip ketinate konkrečiai bendradabiauti su Pyro Moskovičiai, nes kol kas nesupratau, jūs turėsite priimti sprendimus bendrai, nustatant taisyklės, jas patvirtinant, tačiau jūs priklausote skirtingoms politinėms kultūroms ir stovykloms. Na, jūs galite sakyti, kad stengstis dirbti komandiškai ir draugiškai, tačiau e, noriu konkrečiai paklausti, ką darysite su konkrečiomis šalimis, kurios nesilaiko galiančių taisyklių ir e, kaip versti jas atinkamai investuoti į šias rytis, kalbant apie E, eurozonos atstovavimą, atstovavimą eurozonai, tik kol kas neaišku, kas jie atstovaus tartautiniuose forumuose, galbūt galėtumėte apie tai daugiau pasakyti, nes ponas Junkeris e, apie tai taip pat konkrečiai nekalba. Pone Gular, ačiū už klausimą. Vėlgi viename klausime buvo daug skirtingų temų Kalbant apie bendradarbiavimą su paskirtoju komisijos nariu Moskovičiai, jau kalbėjau apie tai, o kolega per savo klausimą tą taip pat pabrėžė kelis kartus, kad e, norime ir galime dirbti glaudžiai bendradarbiaudami ir akivaizdu, kad komisija sudaro nariai, stovaujantis skirtingoms politinėms grupėms. Nepaisant to, komisija turi dirbti kaip komanda, todėl turime padėti į šalį savo skirtumus ir siekti bendro tikslo. Taip ir ketiname elgtis bendradarbiaudami su paskirtoju komisijos nariu Moskovičiu ir dėl to abu sutarėme. Kalbant apie e, atstovavimą Europos Sąjungai į išorę. Teisingai pastebėjote, kad išrinktasis komisijos pirmininkas Junkeris turi prisijimti savo pečių e, naštą susijusiu su sprendimu paskirti atsakingą atstovaujantį asmenį kad ES būtų tinkamai atstovaujama į išorę ir priskirti šį atstovavimą vienam iš komisijos narių. Mes jau svarstėme su paskirtoju komisijos nariu Moskovičiu šį klausimą, sutarėme dėl bendrų principų ir šiuo metu mūsų kabinetai rengia konkrečius pragmatiškus susitarimus, kurie bus pristatyti per pirmasis mūsų komisijos kadencijos savaitės, taip kaip ir prašė išrinktasis komisijos pirmininkas Junkeris. Ačiū, GUE frakcijos vardu, dabar klaus Miguel Viegas. Paprastą klausimą noriu užduoti vertinant Europos istoriją pastaruoju 25 metų. Matome, kad Iš 28 valstybių narių 23 viršėjo nustatyto biudžeto deficitą. Taigi galima kalbėti apie biudžetinės pusiausvėros nebuvimą tarp valstybių narių, nes vienos, vienos iš jų laikosi prisimtų įsipareigojimų, kitos nesilaiko ir taip pat ekonomikos augimo skaičiai skiriasi palyginti, palyginant tarpusę eurozonos ir ne eurozonos narės. Taip pat ir kiti pasaulio regionai, jų ekonomika vystosi tris kartus greičiau nei ES vidurkis. Noriu paklausti, ką Jūs manote apie taisyklės, kurios galioja šioje srityje e, ne eurozonos narėms ir ar e, tos grančios taisyklės turės kas nors įtakos eurozonai ir ekonomikos bei finansų valdymui. Uh, uh, uh, Gerbiamas ponė Viegas, pirmiausiai, kalbant apie šalis turinčias per didelį biudžeto deficitą ir jų atžvilgių taikomas procedūras, kaip žinome, nuo procedūros taikymo pradžios tų šalių atžvilgių jų skaičius smarkiai sumažėjo e, ir padėtis pagerėjo daugumoje jų palyginti su laikotarpiu prieš 3 ar 4 metus, kalbant su kitomis pažangiomis ekonomikomis. Reikia paminėti, kad jos atsigauna po šios krizės greičiau, turime įvertinti vykdomą politiką ir uh, nustatyti atitinkamas priežastis bei skirtumus. Galim pateikti pavyzdį susijusiu su investicijomis. Nuo 2009, tai yra nuo 8 iki 9 metų investicijos į įrangą jungtinėse valstijose ir Europos Sąjungoje sumažėjo maždaug 19 procentų. Taigi išeit ties taškas yra panašus, arba buvo panašus. 2013 metais palyginti su 2009 metais, metais investicijos JAV šaugo 34 procentais, ES tuo tarpu 3 procentais tik tai. Skirtumas yra akivaizdus. Jeigu norime grįžti prie ekonomikos saugimo, turime sudaryti tinkamas sąlygas investicijoms ir turime stimuliuoti paklausą. Finansinis stabilumas būtina ekonomikos augimo prielaida, tačiau vien jos nepakanka, reikia imtis ir kitų darbų ir būtent ties jais savo dėmesį sutelks naujoji komisija, kalbant apie jūsų klausimą susijusi su ne eurozonos valstybių valdymu. Žinome, kad Europinis semestras makroekonominės pusiausviros disbalanso procedūra, kitos nustijos procedūros galioja visoms valstybėms narėms, o tai reiškia, kad laipsniškai e, makroekonominio valdymo skirtumai tarp euro ir eurozonos narių turėtų mažėti. Ačiū dabar Svengėgol žaliųjų vardu už jos klausimą. Kolega Dombrovski. Kolega Dombrovski. Dėkoju. Labai džiugu buvo girdėti apie socialinius klausimus, socialinę ekonomiką. Norėčiau paklausiu konkretaus dalyko. Per pastaruosius metus sumenko demokratinės socialinės teisės Europoje trejoto kontekste, taip pat galvojant apie finansų ir ekonomikų komitetą, taip pat euro grupę Visos tos institucijos tapo nebe tokios skaidrios ir mums Europos parlamentui tiesiog nepateikia savo veiklos ataskaitų. Aš tiesiog norėčiau išgirsti kai ką konkretaus apie trejetą. Kaip jūs užtikrinsite visose institucijose daugiau skaidrumo ir daugiau demokratinės atskaitomybės? Ir taip pat norėčiau sužinoti, ar jūs būtumėt pasirengęs pasiūlyti tarp institucijų susitarimą tarp Europos parlamento ir kitų taip vadinamų ekonominių valdymo struktūrų, kad būtų už, sustiprinta demokratija. Ačiū kolega Gigaut. Dėl trejoto demokratinio teisėtumo. Svarbiausia, kai yra teigiamo, teigiamos policijos, politikos rekomendacijos valstybėms narėms, reikėtų atlikti ne tik tai poveikį finansams, bet ir socialiniai ir užimtumo sričiai. Labai svarbu išsiaiškinti ne tik, kaip pasikeis konkrečios valstybės biudžetas, bet kokie bus socialiniai ir užimtumo parametrai arba pasiekmes. Taigi mes taip turime užtikrinti daugiau atskaitomybės ir žinoma, šiuos klausimus mes aptarinėti turėtume dažniau, intensyviau su parlamentu ir kitomis suinteresuotomis šalimis bei struktūromis ir tiesiog padaryti komisiją labiau atskaitominga. Dėl Eurogrupės ir dėl primų sprendimų Eurogrupėje. Komisijai yra labai sudėtinga kištis į kitų ES institucijų darbo vidaus struktūrą. ir kaip nors įtakoti tarybos veiklos procesus. Tačiau komisija mano, kad mes turėtume stengtis tvirtinti visos ES procesus, o euro e, zonoje priimami sprendimai turėtų būti E, atskaitomingi ekofinui. Ir žinoma, aš neturėjau, neturėjau laiko leisis į kalbas dėl galimo tarp institucijos susidarimo. Ponas Gofrin, Gerbiamas Tombrovskis, jūsų rašydėse pastabose sakoma, jog reikia stiprinti ekonomikos valdymą eurozonoje. Sakote, kad ekonomikos ir pinigų sąjunga turėtų tapti dar, darnesnė, turėtų būti siekiama bendros konvergencijos Europos sąjungoje. Jūs pateikėte sąrašą reikalavimų nacionalinėms vyriausybėms tam, kad euras būtų veiksmingesnis tai tikrai labai atitinka pono Dragi darbo atvarkiai, kuri buvo patikta šiam komitetui. Kaip Jūs matote, kaip Jūs manote, kaip būtų galima sustiprinti politikos konvergenciją, nesukeliant, nesusilpninant nacionalinės demokratijos principų ir koks būtų dalykas, kurio Jūs negalėtumėt e, toleruoti, pavyzdžiui, planas e, sužlugdyti euro politiką. Ir turint galvoje, kad euro e, rezultatai tikrai nėra patys geriausi, ką jūs darysite siekdamas demokratinio legitimumo, kaip užtikrinsite ekonominius e, rodiklius, gerus ekonominius rezultatus. E, jau patikėte pakankamai klausimų, sako pirmininkas. Atsakymas. Dėl jūsų pirmo klausimo dėl politikos konvergencijos ir eurozonos ekonominio valdymo. Visą tai mes darome remdamiesi Europos semestru, kuriame yra nustatytos pagrindinės kryptis Europos vystimus ateitiems būsimiems metams ar pusantrų metų į priekį ir rengiame rekomendacijas konkrečioms valstybėms narėms. Tai yra pagrindinis kelias, kaip yra užtikrinama, užtikrinamas ekonomikos valdymas. Tai yra labai sudėtinga užduotis, kompleksiška užduotis, apimanti labai įvairius aspektus. Aš iš tiesų nepritariu jūsų nuomoniai, kokius galima žvelgti privalomus, jeigu atsisakytumėm e- euro. Manau, kad euras yra didžiulė sėkmė, nepaisant e, tik ištikusios krizės ir Pavyzdžiui, Latvija 2008-2009 metais patyrė labai didžiulę ekonominę ir finansų krizę net neįsivedusi euro. Panaš, panašią krizę išgyveno ir kitos valstybės narės, kurios nepriklauso eurozonai. Taigi euras kaip valiuta visiškai puikiai veikia. Ir tai atitinka istorinius e, maksimumus ir minimumus, kalbant apie valiutos keitimo kursą. Taigi, iš tiesų, kai kalbame apie finansinės ir ekonominės problemas, jų sprendimą e, tam tikrose valstybėse, nors Europos Sąjungoje, tiek priklausančiose eurozonai, tiek ne, tai tikrai neturi tiesioginio ryšio su eurų kaip valiuta. Dėkoju. Toliau e, neprisijungysim Bernard Mono, neprijungysiu vardu. Dėkoju. Kalbant apie bendrą valiutą, mes tikrai matome, kad yra didžiuliai skirtumai tarp eurozonos ir ne eurozonos, nes jokia e, pinigų sąjunga neišgyveno, vėlgiant į istoriją. Tai yra tik tai kažkoks palaikomosis palėtyvinis sprendimas valstybės narėms. Ir štai Prancūzija yra antroji pagal dydį ekonominė valstybė, ir 125 milijardai eurų yra jos, jos biudžete skiriama uh, ekonomikos konkurencingumui užtikrinti. Mes turėtėm peržiūrėti devalvacijos visus uh, aspektus ir reikalavimus, kurie reikalingi siekiant prisijungti prie eurozonos. 2000 Aštuntais metais jūs minėjote, kad buvo e, išgyvename didžiulę krizę. Kaip jūs galėtumėte užtikrinti, e, kad tokios krizės nepasikartotų, nes e, valstybės skolos išpirkimas kaip priemonė to nepakanka? Pirmininkas prašo kalbėti lėčiau. Dėkuoju. Uh, well, uh, as I already stated in Kaip aš jau minėjau įžanginėje kalboje, Europos Sąjunga ir eurozona neseniai išgyveno pačią giliausią krizę savo istorijoje. Ir vis dėlto tiek ES, tiek Eurozona sugebėjo įveikti šią krizę ir iš krizės iškilo žymiai stipresnė nes buvo daug trūkstamų grindžių, grandžių ar e, silpnųjų vietų, buvo atkreiptas dėmesys į jas ir tos problemos, tos spragos buvo m, mm, išspręstos ar bent jau imtasi priemonių. Taip pat mes mat, įvertinome, jog tos politikos kryptis, kurios yra taikomos, jau tikrai atnešė rezultatų vaisių atkuriant e, finansinį stabilumą ir atkuriant eurozoną. Eurozona jau sugrįžta prie ekonomikos augimo ir pagal įvairias tarptautinės prognozijas kitais metais pirmą kartą po krizės visos ES valstybės narės jau galės užregistruoti pozityvų augimą. Taip, vis dar tebėra daug, daug sunkumų, kuriuos turėsime išspręsti eurozonoje ir Europos Sąjungoje, tačiau dabar jau esame stipresni ir galime išspręsti šios klausimus kartu negu bandydami e, sužlugdyti eurą arba bandydami pavieniui spręsti problemas. Taigi aš negaliu pritarti jūsų požiūriui, kaip reikėtų toliau, e, toliau dirbti šioje srityje. Ačiū. Pradėsime antrą klausimų raundą. Pirmiausia, EPP, ponas David Kaza. Sur komisario nominat, um, inilė. Ačiū, pirmininkė, paskirtasis komisijos nariai. E, žinau, kad esate pakankamai kompetentingas, esate atsidavęs europinėms vertybėms ir taip pat jūs pažįstu kaip žmogus, su kuriuo lengva dirbti. Įžangoje minėjote, kad išrinktasis komisijos pirmininkas Junkeris ieškos galimybių pakeisti dabartinį tretą naują struktūrą, kuri bus atskaitinga Europos parlamentui ir bus labiau susijusi su ES institucijomis. E, taip pat minėjote, kad bus siekiama naujausias reformas labiau uh, derinti su socialiniais partneriais, skatinti socialinį dialogą. Ar turite minčių, kaip pasinaudoti socialinio poveikio vertinimą tam, kad būtų skatinama viešoji diskusija dėl struktūrinio reformų socialinio poveikio ir kokiu kitų priemonių socialiniam poveikiu įvertinti siūlytumėte? Ačiū. Ačiū. Ponai Kasa, iš tiesų jūs uždavėte du klausimus. Atsakant į pirmąjį klausimą, dėl to trejato struktūros reformos ir kaip padaryti, kad trejatas dirbtų pagal bendrijos metodą. Komisija dėl to visiškai sutarė, yra pasirengusi dėti pastangas, kad makroekonominio valdymo susitarimai, kurie buvo priimti krizės metu, būtų perkelti į bendrijos metodą, tačiau puikiai žinome, kad tam reikia pakeisti galiojančią sutartį. Krizės metu reikėjo reaguoti nedelsint ir tuo metu ES neturėjo laiko tinkamai pakeisti starties nuostatų, kad būtų galima atsižvelgti visus aspektus, nes krizės metu reikėjo greitai reaguoti, todėl daug sprendimų buvo priimta vadovaujantis tarp vyriausybinių metodų ir mes turėtume tačiau grįžti prie bendrijos metodo, tam visiškai pritariu. Kalbant apie socialinių partnerių įtraukimą į ekonomikos valdymą, per pastarąsias savaitės Buvau sustikęs su socialiniais partneriais, pasikeitėme mintimis dėl to. <clears throat> Yra galimybė įtraukti socialinius partnerius labiau į Europos semestro procesus tuos socialinius partnerius, kurie veikia ES lygiu, tačiau tą reikia dar aptarti su jais pačiais. Rengiant metinę ūkio augimo apžvalgą, buvo susitarta dėl pagrindinių krypčių, kaip tą padaryti. Nacionaliniai partneriai socialiniai dalyvautų šiuose procesuose rengiant e, rekomendacijas atskiroms valstybėms narėms. Ekonomikos komiteto vicepirmininkas SRD atstovas Pėteris Simonas dabar klauso. Po Dombrovskiu Jums komisijoje numatytas vicepirmininko postas atsakingas turėtumėte būti pat ir už socialinį dialogą. Krizės eigoje turėjome konstatuoti, kad visose valstybėse narėse, kuriams galioja trojkos programos, yra įgyvendinama taupimo politika ir dėl to smarkiai pablogėjo socialinė padėtis ir padidėjo nedarbas. darbas vertinama savo atsakomybės sritį, turite atsakyti mano frakcijai svarbų klausimą. Ar pritarite nuomonėj, kad taupimo politika ir struktūrinės programos, kurios įgyvenimas programų šalise ir primestas trejato buvo pagrindinė priežastis dėl to, kad pablogėjo socialinė padėtis tose šalise. Vertinant atsakymą į šį klausimą, aš prašau, e, kad pateiktumėte atsakymą labai aišku, taip arba ne. Antras klausimas, E, kokią įtaką šis įvertinimas, tai yra socialinio poveikio įvertinimas, gali turėti struktūrinių programų įgyvendinimui. Ačiū. Klausimas pakankamai sudėtingas. Vertinant finansų ir ekonomikos krizę, nėra abejonės, kad dėl šios krizės sustiprėjo socialinės problemos, padidėjo labai smarkiai nedarbas. Galima šiame kontekste diskutuoti apie priežastis ir pasiekmes. Žinome, kad taupimo politika iš esmės buvo krizės padarinys. Valstybės, kuriuose padėtis buvo gera, šiaip savo iš nieko nesugalvojo pradėti vykdyti taupimo politiką. Tose šalise, taip pat ir mano šalyje, Latvijoje, įsivyravo ekonomikos disbalansas ir todėl reikėjo reaguoti pakankamai greitai, praškai nedelsinti tą situaciją ir į padėtį rinkose. Aišku, galima kvestionuoti visus e, klausimus, visus sprendimus, kurie buvo priimti krizės metu, taip pat ir Latvijoje. Ir vertinant iš dabartinio požiūrio taško būtų galima išvelgti kelias politinės klaidas ir dabar turime galvoti apie tai, kaip ateityje tokių klaidų reikėtų išvengti, turint omenyje, kad šiuo metu Europoje ekonomikos augimas labai menkas arba netgi vyksta ekonomikos stagnacija, taigi turime pasimokti šių klaidų ir e, užtikrinti ekonomikos tvarų augimą. Robertas Zylė, ECR frakcijos vardu klaus. Kalbėto mikrofonas neveikia, vertėjai negali versti. You can change seat, yes, change the other micro. Uh, Neapstrīdam valdam Brovskiju, jūs esat ienesis uh, Latvijas sabiedrības. Gerbamas Dombrovski. Latvijos politikoje jūs susirekomendavote kaip rimtas reformų vykdytojas per pastarosius rinkimus jūsų vadovavimo koalicija politinių partijų laimėjo, tačiau noriu paklausti apie jūsų ambiciją susijusią su socialiniu dialogu. Labai dažnai pastaruoju metu taikomas socialinis dempingas, neatveriami kai kurie paslaugų rinkų segmentai. <clears throat> Tačiau apie socialinį dempingą nekalbama tuo metu, e, kai Europos institucijose neužtikrinamas vienodo atlyginimo principo laikymasis. Ar ketinate reformuoti paslaugų teikimo direktyvą tam, kad šią direktyvą reformaus būtų užtikrinta e, bendroji rinka paslaugų srityje. Ar ir toliau išliks fragmentacija? Ačiū, pana Zylė, už užduotą klausimą dėl socialinio dialogo ir socialinio dempingo. Pirmas dalykas, kurį noriu paminėti, yra susijęs su socialinio dialogo stiprinimu. Jeigu apie jį kalbėtume, tai paminėjau jau kelis prioritetus, kaip turėtume įstiprinti gyvendinami europinį semestrą, kaip tą padaryti valstybėse narėse, šios klausimus svarstant, taip pat galvojant ir mastant apie tai, kaip euro zonoje pagerinti makroekonomikos valdymą. Atsakant jūsų užduotus klausimus dėl bendrosios paslaugų rinkos sukūrimo Europos Sąjungoje. Apie tai iš dalies kalbėjau taip pat ir savo įžangoje pas paslaugos, energetika, bendroji skaitmeninė rinka, visas šias rytis reikėtų stiprinti komisiją, ketina intensyviai dirbti šiose sritise. Kalbant apie darbuotojų komandiravimo direktyvą, ji dažnai yra linksniuojama reiškimas susirūpinimas dėl jos nuostatų perkelimo ir gyventinimo. Komisija ketina šią direktyvą peržiūrėti, kad atkreiptų dėmesį į aspektus susijusius su socialiniu dempingu. Pavyzdžiui, būtina e, tinkamai kontroliuoti, koks atlyginimas yra mokamas valstybė, į kitas valstybės išsiustiems darbuotojams, ar minimalus, ar aukštesnis. Taip pat galbūt būtina bus priimti ir naują direktyvą dėl komandiruojamų darbuotojų ir pagalvoti apie tai, kaip tinkamai arba tinkamiau įgyveninti jos nuostatas praktikoje. Mes stebėsime situaciją labai įdėmiai. Ačiū dabar. Aldi frakcijos vardu Ačiū, paskirtasis komisarė Dambrovski. Norėčiau paklausti dviejų dalykų. Europos centrinio banko e, direktorius Dragi šių metų komitete E, susitikime su mumis kalbėjo, kad labai svarbu imtis fiskalinės politikos ir taip pat užtikrinti pasitikėjimą ekonomiką. Aš norėčiau paklausti, ar jūs pritarite jo pasisakymui ir kaip tų tikslų pasiekti. Savo atsakymuose į klausimus jūs minėjote, kad reikėtų nacionalinių lygmentių stiprinti atsakomybę už ES veiksmus. Tačiau prieš keletą savaičių, kai mes aptarinėjome Europos semestro pasiekmes, kai kurių valstybių atstovai apskritai nedalyvavo tokioje diskusijoje. Taigi, kaip jūs galėsite užtikrinti atsakomybę Europo, e, na, e, nacionaliniu lygmeniu? Dėkoju. Europos centrinio banko vaidmuo ir pinigų politikos ir fiskalinės politikos galimybės. Žinoma, mums reikia įgyvendinti labai jautrę politiką ir e, finansų srityje ir taip pat apskritai pinigų e, srityje. Labai svarbu, kad ir nacionalinių lygmenių, ir ES lygmenių priimami sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami. Kokybiniai parametrai, kokie galėtų būti. Europos centrinis bankas šiuo metu įgyvendina pinigų politiką E, ir užtikrina labai žemą palūkanų normą, e, įgyvendina atitinkamą e, finansinių srautų pervedimų politiką. Ir visos Tadas finansavimas, žinoma, yra siejamas su atitinkamomis sąlygomis, jis nėra begalinis. taip pat e, yra įsigijamas e, tam tikras e, turtas, kuris leidžia valstybėms narėms sustiprinti savo finansus. Labai svarbu valstybėms narėms ir valstybių narių socialiniams partneriams atlikti gilę E, nuveiktų veiksmų apžvalgą ir žinoma dar kartą grįžti prie komisijos rekomendacijų. Guo vardu Lopes. Ačiū pirmininkė, gerbiamas Dambrovski. Užimtumo statistika rodo, kad skirtumai valstybėse narėse yra didžiuliai, bet to reikėtų atkreipti dėmesį į taupimo politiką. Jūs kalbėjote, kad reikia atlikti socialinio poveikio tyrimus, tačiau jeigu kartu kalbate apie struktūrinių reformų gilinimą ir kalbate kartu apie taupimą politiką, tai kyla keletas klausimų kaipgi bus vykdomas tas siekinys gilinti socialinį dialogą. Vien tik profsąjungų įtraukimas yra nepakankamas žingsnis, reikėtų ko gero didinti atlyginimus, reikėtų didinti, skatinti investicijas ir ko gero perskirstyti turimas biudžeto lėšas. Taip pat kaip reikėtų atsižvelgti į socialinę konvergenciją įgyveninant šešių dokumentų uh, paketų, paketų nuostatas. Well, yes, uh, once again, uh... Dar kartą galiu pasakyti, kad pateikėte ne vieną, beveik tris klausimus. Pirmiausia, noriu pakalbėti apie prioritetus. Noriu pabrėžti dar kartą. Tai, kas naujai komisija yra prioritetas, yra būtent skatinti ekonomikos saugimą ir darbo vietų kūrimą, suteikiant papildomas investicijas. 300 milijarų, milijardų eurų yra skirta tiek privačiam, tiek viešajam investicijom bet komisijos ketinimai yra pateikti labai plataus užmojo pasiūlymą, kuris turėtų tikrą faktinį poveikį darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui. Europos Sąjungoje mes jau atlikome fiskalinį pakoregavimą ir dabar reikia sutelkti dėmesį ekonomikos paklausos pusę. Reikėtų didinti darbuotojų atlyginimus, skatinti konkurencingumą, keisti mokesčių sritį, perkelti apmokestinimą darbo, e, perkelti į kapitalo apmokestinimą. O dėl šešių dokumentų paketo ir dviejų dokumentų paketo peržiūros Viena iš galimybių, kaip būtų galima užtikrinti didesnę socialinę konvergenciją, tai yra pilnai atsižvelgti į socialinius ir užimtumo rodiklius, kurie yra patikti teisės aktuose ir dabar jais yra naudojamasi kaip papildomais rodikliais. Ačiū. Speaker, Dėkuoju. Toliau Tatjana Danoka, žalieji. Aš čia, ponas Dambrovski. Bent jau trys kolegos uždavė klausimus apie trejetą. Taip kaip trejetas buvo suformuotas kaip tam tikra struktūra. Ir ponas Junkeris sakė, kad reikia imtis konkrečių žingsnių. Jūs turite patirties šioje srityje ir vyriausybė, kurią jūs vadovavote, ėmėsi gana drastiškų e, valstybės išlaidų sumažinimo priemonių. Taip pat sumažinom pensijas, kad būtų galima įgyvendinti iškeltas sąlygas. Gal galėtumėt paaiškinti, ar toks buvo noras, tikslas? Ar toks buvo jūsų sprendimas uh, žmonių sąskaitą išspręsti krizę? Jautojam. Dėkuoju iš pateiktą klausimą, ponė Ždanuko. Du klausimus aš išgirdau. Pirmiausia, dėl trejeto vaidmens. Kaip jūs nurodėte, pirmasis žingsnis, kurį turime žengti trumpuoju laikotarpiu, įgyvendant programą, tai yra tai, kad bet kuri politika, kurios imsimės, turės atitikti fiskalinį pakoregavimą, bet reikės atsižvelgti ir socialinį poveikį. Socialinių reikalų komisaras taip pat bus įtrauktas į naujų teisės aktų pasiūlymą ir mes turėsime įvertinti tuos naujus pasiūlymus, kaip jie atitinka naujus reikalavimus. Taip pat reikės įvertinti, kaip ES bendri reikalavimai, bendri reikalai galės padėti šių tikslų siekimui. Remdamasis savo asmenę patirtimį galėčiau pasakyti štai ką. Kai buvau premjeras, Aš priemiau sprendimą, man niekas jo nepadiktavo, nevertė jo priimti. Tačiau mes žinome, visi žinome, kad toks sprendimas yra susijęs su finansų stabilizavimu, taip pat ekonominiais stimulais, remiantis Europos fondais, eksporto kreditų garantijomis ir administracinės naštos mažinimu. Trečiasis elementas, kuris leidžia sumažinti įtapą, tai yra išplėsti mūsų socialinės apsaugos tinklus ir užtikrinti apsaugą labiausiai socialiai pažeistiems. Kitas kalbėtojas Stefan Wolfs. Gerbiamas ponė Domrovskai, dėkoju, kad jūs atvykote šiandien. Aš kitą klausimą buvau pasiūlęs, tačiau išgirdau uh, E, sakinį, kurį jūs kalbėjote, kalbėdama apie Moskovyčį, jūs kalbėjote apie euro sėkmę, kad euras įveikė krizę ir euras yra dabar stipresnis. Tačiau aš esu nusivylęs, jog jūs nepripažinote, kad euro gelbėjimas buvo atliktas daugybės žmonių darbo vietų sąskaita, santaupų sąskaita. Mano šalyje 44 procentus pasiekė nedarbas. Ir euro gelbėjimas ne tas pats kaip ES gelbėjimas. ES išgelbėjimas reikalauja kur kas didesnių, platesnių žingsnių. Būtina uh, fiskalinę uh, politiką uh, keisti, suderinti skirtumus tarp labiau išsivyščiusių skurdesnių šalių. Ar euro gelbėjimas reiškia, kad nacionalinis nepriklausomumas neteks savo demokratinių e, pusių, demokratinių požymių visiems neprimtinų būdų? Dėkuoju. Well, uh, uh, uh, uh Mr. Wolf, first of all, uh, it must be... Aš tačiau pasakyti, kad aš nepritariu jūsų vertinimui dėl euro vaidmens ES ekonomikoje. Iš tikrųjų, kai kurios valstybės e, laikėsi skirtingo požiūrio, kai kurios valstybės nedalyvavo eurozonos veiksmuose, tačiau aš galiu pasikliauti savo šalies patirtimi. 8-9 metais mes taip pat patyrėme gilę ekonominę ir finansų krizę, visiškai nebūdami euro nare, o kitos valstybės taip pat pateko į krizę, nors nepriklausė eurozonai. Taigi ne euras yra tas klausimas, tas aspektas, į kurį reikėtų rodyti pirštu, kaltinant reikėtų kalbėti apie globalę ekonominę ir finansų krizę, e, kuri ištiko mus visus. Ir tos valstybės, kurios turėjo tam tikrų ekonominio nesubalansuotumo spragų, kurios buvo silpnesnės, jos uh, pateko ir labai sudėtinga situacija ir todėl reikėjo surasti būdų, kaip toms valstybėms padėti. Tiesiog buvo kuriami įvairiausi e, pagalbos krizės ištiktoms e, tų valstybių gelbėjimo mechanizmai, atsižvelgiant ne tik tai fiskalinę ir finansinę discipliną, bet ir atsižvelgiant į socialinės pasiekmes. Taigi Visus šūkius, e, iššūkis mes galime įveikti, dirbdami iš vieną. Sotirijos Zarianopulos patikė klausimą. Aš norėčiau grįžti prie socialinio dialogo. ES nuolat pabrėžė, kad stabilumo ir augimo paktas ir toliau galios nepakeistas. Ir netgi galbūt bus plečiamas be jokių apribojimų, o tai reiškia, kad socialinės nestaupimo priemonės bus dar griežtesnės. Pavyzdžiui, Monti pasiūlymas galbūt įgyvenimas dar griežčiau, o pavyzdžiui, Graikijoje jau girdisi reikalavimai tiesiog apriboti straikų e, teisę. Visada tokios priemonės reiškia, kad darbuotojų teisės yra ribojamos. Kur nuves mus tokia politika? Uh, jā, tātad attieci. Uh... Dėl stabilumo ir augimo pakto. Išrinktasis komisijos pirmininkas Junkeris patvirtino, kad komisija ir toliau sieks lankstumo įgyvendinant augimo ir stabilumo faktą, e, paktą. Iš tikrųjų yra galimybių e, ir tinkamai įgyvendinti šio pakto priemonės, taip pat atlikti ekspost ir eksante vertinimą ir taip pat e, priderinti stabilumo priemonės konkrečioms valstybėms ir naudotis lankstumu. Dėl darbuotojų teisės streikuoti niekas nebejoja šią teisę Tai yra Europos socialinio modelio sudėtinė dalis ir mes nemanome, kad jos bus atsakyta. Kristianis Karins. Kristianš Karins. Karinš. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas Dombrovskis, šių metų sausio mėnesį Latvija prisijungė prie eurozonos. ir po kelių mėnesių Lietuva įstos į eurozoną. Mes jau nekartą girdėjome, kad Stojimas į eurozoną, eurozoną tęsiasi, tačiau bent jau trims metams gali būti sustabdyta ES plėtra. Turint omenyje jūsų narystę eurozonoje ir būsimą Lietuvos narystę eurozonoje, zonoje, norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų eurozona dar gali plėstis ir jeigu taip, tai kaip? Dėkuoju už klausimą. Dėl Lietuvos prisijungimo prie eurozonos norėčiau pasakyti štai ką. Mano manimu, tie patys argumentai taikytini ir Latvijai, ir Lietuvai. Lietuva, kaip ir kitos valstybės, įvertino eurozonos privalumus. Mūsų nacionalinės valiutos mm, nebuvo tokios stabilios arba buvo tokios pat stabilios kaip ir euras. Todėl Stojančios valstybės yra suinteresuotos valiutos stabilumu, jos norėtų pritraukti investicijas, taip pat užtikrinti stabilias palūkanų normas. Latvija pasinaudoja visais euro privalumais įstojusi į eurozoną. Taip pat turėtume omenyje Rusijos agresiją Ukrainos atžvilgių ir turime suprasti, kuo didesnis Europos, didesnė ES integracija yra labai svarbi visoms mūsų valstybėms. Eurozona turėtų likti atvira kitoms valstybėms, tačiau puikiai suprantu, kad kol kas be Lietuvos ir Danijos e, artimiausių kandidačių tarsi nesimato. Tai reiškia, kad per ateinančius metus galbūt ir nebus įstojančių valstybių, tačiau kaip ten bebūtų, e, e, eurozona turėtų būti atvira ir potencialiai e, priimti visas valstybės kandidates į eurozoną. Eh, grazie. Signor commissario designato, lo... ascoltavo prima utilizzare. Mm, gerbiamas paskirtas komisijos nariai, jau teisingai paminėjote. socialinio ligmens svarbą euro zonoje nes tai būtina prielaida siekiant užtikrinti dėsnį saveikumą tarp e, socialinių ir ekonominių procesų visų šalyje. Tačiau e, artimiausių metų laukia svarbus pokyčiai daiktinis skurdas padidėjo 60 procentų per tą laikotarpį, kuomet jūs valdėte šalį ir padėtis pagerėjo tik per pastaruosius metus šiek tiek. Taigi, kokių klaidų padarėte per savo valdymo laikotarpį ir kokių klaidų nenorėtumėte kartoti ateityje, kalbėtojas yra nutraukiamas. atsakant į šį klausimą dėl Latvijos patirties ir problemų, su kuriamis susidūrėme. Noriu pabrėžti, kad tapau šalies premjeru tuo metu, kai Latvijos supurtė stipri ekonomikos ir finansų krizė ir ši krizė buvo iš tiesų didelio masto Latvijai. Buvo pritaikyta Tarptautinio valiutos fondo paskolų programa. Aš perėmiau vyriausybės vairą iš opozicijos ir gavau užduotį išspręsti problemas, kurios atsirado valdant mūsų pirmtakų vyriausybei. Mums rūpėjo, kuo skubiau atgavinti ekonomiką ir sukurti naujų darbo vietų. Tų veiksmų ir ėmėmės. Žinoma, tokios krizės akivaizdoje, kuomet 40 procentų susitraukia ekonomika, negalime tikėtis išbristi iš šios krizės be rimtų padarinių. Taigi mes ieškojame galimybių krizę įveikti kuo greičiau ir tuo metu mes labai aktyviai dirbome trijose sritise. Pavyzdžiui, socialinės apsaugos srityje, nepaisant taupimo priemonių, mes įsteigėme papildomas socialinio saugumo struktūras tam, kad galėtume spręsti socialinės problemas atsiradusias per krizę. Viena iš svarbiausių priemonių buvo laikinų terminuotų darbo sutarčių pasirašymo galimybė, taip pat užtikrinimas, užtikrint priegos prie apsirūpinimų vaistais, užtikrinimas kitos socialinės priemonės, kurias įgyvendiname. Ačiū dabar ponas Bent Liukė iš nuo ECR frakcijos klausimų. Dombrovskį vertinote eurą kaip sėkmės istoriją ir nesėjote euro įvedimu su nedarbo išaugimu euro zoną. Prieš kelias savaitės Nobelio premijos laureatas skaitė paskaitą Lindo mieste ir jo pavardė Kristofer Šims, taip pat ir kiti ekspertai, Peteris Daimleris teigia, kad eurozona neatsigaus, jeigu ir toliau išliks euras. Jūs galbūt e, e, sakytumėte, kad nereikėtų pervertinti Nobelio premijos laureatų kompetencijos, tačiau jeigu jie būtų teisūs, tuomet galėtų atsitikti taip, kad po ilgo stagnacijos ir nedarbo laikotarpio kokia nors šalis norėtų išstoti iš eurozonos. Ar būdamas komisijos nariu pasisakysite už galimybę taip pakeisti sutartis, kad šalis e, to pageidaudama galėtų teisėtai išstoti iš eurozonos. Jeigu jūsų atsakymas būtų neigiamas, tuomet noriu paklausti, kuo remdamasis bandytumėte užkirsti kelią šaliai, norinčiai išstoti iš eurozonos tą padaryti. Pirmiausiai dėl euro ir bandymų kaltinti eurą dėl to, nuo ko prasidėjo pasaulio finansų ir ekonomikos krizė, šį klausimą jau kelis kartus atsakiau. Tuomet e, galbūt pereisiu prie antro jūsų klausimo dėl sutarties nuostatų. Komet buvo svarstamos Lisabonos starties nuostatos, buvo diskutuojama apie valstybių narių teisę išstoti iš Europos Sąjungos, turint omenyje, kad anksčiau Ankstesnėse sutartyse tokios teisės nebuvo numatyta. Ir dabar tokia galimybė sutartyje yra. Esate teisūs šiuo metu. Yra numatytos galimybės eurozonos nariams išstoti iš eurozonos prieš tai neištojus iš Europos Sąjungos ir nepasinaudojus atitinkamomis procedūromis. Iš tiesų komisija neketina teikti atitinkamų politinių pasiūlymų, tačiau jeigu sutartis būtų atitinkamai pakeista ir jei es valstybės narės norėtų atitinkamų naujų nuostatų, valstybės narės gali svarstyti tokius pasiūlymus nes būtent valstybės narės sutartį ratifikuoja, taigi jeigu būtų tokių pageidavimų iš valstybių narių pusės, jie galėtų būti teikiami ir Europos komisija suteiktų tam reikiamą techninę paramą, tačiau komisija iš tiesų pati negetina to inicijuoti. Ar jūs pats asmeniškai pritartumėte tokiai galimybei, kaip minėjau? jeigu valstybėse narėse atsirastų pageidavimas e, to siekti, komisija galėtų suteikti techninę paramą. Um, Bet kokiu atveju sutartys yra keičiamos vienbalsiai, sako pirmininkas. Dabar Nils Torvalds klaus nuo Alde frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė Dombrovskį iš šią linksmą draugiją. Įžaginėje kalboje jis pabrėžta struktūrinių reformų svarbą, kalbėdamas, pateikdamas Latvijos pavyzdžius, pav, pateikdamas Latvijos pavyzdį, kalbėjote apie skalės drausmės susitarimą dviejų ir šešių teisės aktų rinkinius, tačiau taip pat e, minėjote būtinybę peržiūrėti ir integruoti šias priemonės ir tas integravimas galėtų būti blogas arba geras, taigi tas integravimas į kitus teisės aktus iš tiesų nelabai daug ką pasako, kadangi klausimas yra svarbus, ar galėtumėte daugiau informacijos pateikti apie tai, kaip šias priemonės ketinate inkorporuoti į kitus teisės aktus. Atsakymas Europos komisija pagal galiančius teisės aktus turi atlikti dviejų ir šešių teisės aktų rinkinio peržiūrą iki šių metų pabaigos, iki gruodžio vidurio, jeigu neklystu. Tai reiškia, kad šis procesas jau vyksta ir atrodo, kad komisija sugebės pateikti atitinkamą peržiūrą įvertindama pirmuosius dviejų ir šešių teisės aktų rinkinio įgyvendinimo metus ir remdamasi to vertinimo pateiks tam tikrus e, politinius pasiūlymus susijusius su būsimais pokyčiais. Kalbant apie tą e, galiojančių teisės aktų įtraukimą, streamliningą. Turėjau menyje galiojančias procedūras susijusias su makroekonominiu valdymu ir tai, kad e, labai sveitinga šias procedūras išaiškinti valstybėms narėms, nekalbant jau apie piliečius. Turime galiojantį stabilumo ir augimo paktą, turime e, Europos semestrą, įvairias korekcinės priemonės, makroekonominio netoligumo procedūros su įvairiomis e, koregavimo priemonėmis stabilumo ir augimo pakto kontekste galima pasitelkti įvairius režimus, atsižvelgti ne tik perviršinį deficitą, tačiau taip pat ir per didelės skolas ir jas vertinti valstybės narės privalo teikti ataskaitą susijusias su šiais priežiūros mechanizmus, galbūt reikėtų jas visas vertinti kaip bendrą sistemą ir taip sumažinant valstybių narių atskaitomybės mas, mastą ir naštą, kuomet reikia ataskaitas e, teikti pagal skirtingas procedūras ir tokiu būdu išvengtume sumaišties. Ačiū Patrik Leirik, dabar buvo e frakcijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Visi sutra, kad Lisabono strategija baigėsi nesėkmė Europa 2020 taip pat netnešė laukiamų rezultatų. Taip pat iki 2012 metų ekonomikos gavinimo planas netnešė e, laukiamų rezultatų. Galbūt reikėtų padaryti išvadas ir pakeisti politinę kryptį, nustoti taupyti ir siekti kovoti su krize, remti socialiniais e, <clears throat> ir humanitariniais kriterijais. Kitaip tariant, Galbūt reikėtų paversti eurą bendradarbiavimo priemonę tam, kad būtų galima daugiau dėmesio skirti investicijoms ir darbo vietų kūrimui. Ačiū. Dėl pateikto klausimo susijusio su Lisabonos strategija Europo 2020. Mes žinome, kad šiuo metu rengiame Europą 2020 strategijos peržiūrą, nes kai buvo parengta ši strategija, tai buvo prieš eurozonos krizę ir yra visiškai aišku, kad peržiūrint Euro 2020, Europą 2020 mes turime išvelgti į išmoktas pamokas, užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp ekonominių, finansinių, taip pat socialinių ir užimtumo politikos krypčių. Tai yra aišku ir tai turime padaryti atlikdami Europą 2020 peržiūrą. Toliau jūs minėjote aplinkosauginės priemonės. Jeigu pasižiūrėtumėte Europą 2020, būtent į aplinkosauginius tikslus mes jau tikrai esame labai arti prie tų rezultatų, prie tų tikslų pasiekimo. Ir jeigu kalbame apie aplinkosauginius tikslus, tas sąrašas tikslų yra daugiau mažiau orientacinio pobūdžio. Ten kalbama apie e, teršalų sumažinimo kiekius, į teisiškai saistančius aplinkosauginius tikslus ir valstybės narės tikrai deda pastangų, kad tuos tikslus įgyvendintų. Dėl euro e, zonos kaip priemonės investicijoms. Aš dar kartą galėčiau paminėti apie 300, tuk, 300 milijardų investicijos e, paketą, kuris bus e, naudojamas atėmečiais trejais metais. Ačiū. Jau įpusėjame savo e, klausimus ir dabar suteiksiu žodį savo kolegijai. Užimtumo komiteto vardu suteiksiu Monikai Vaną žodį. Prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiamas paskirtasis komisarė. Norėčiau grįžti prie Europos semestro demokratinių pagrindų šiuo metu Europos parlamentas neturi jokių teisėtų įgaliojimų stebėti Europos semestro nuostatų įgyvendinimą. Tiesiog mes esame ignoruojami ES tarybos. Ką jūs pasiūlytumėte, kad parlamentas atitiktų savo demokratinę uh, paskirtį ir galėtų dalyvauti priimant svarbiausias demokratinės gairias. Jau ankstesnioji komisija priėmė gairias dėl to, kaip geriau į Europos semestro programos įgyvendinimą įtraukti piliečius. Kaip jūsų manimu būtų galima pasiekti, kad šitos direktyvos virstų konkrečiomis priemonėmis ekonominių prioritetų srityje. Dėkoju už papildomus klausimus dėl tarp institucinio susitarimo. Pirmiausia, aš manau, jog reikia sutelkti dėmesį į esmę. Tai yra pasižiūrėti, Ką iš esmės mums reikia padaryti, kad galėtume pagerinti dialogą tarp Europos komisijos ir Europos parlamento? Taip pat tarp kitų ES institucijų ir nacionalinių parlamentų bei vyriausybių. Ir iš tiesų sutelkti dėmesį į esmę, ko, ką mes turime pasiekti. Kaip Europos parlamento narys aš pats tikrai esu pasirengęs į tai įsitraukti esu pasirengęs dirbti, siekdamas realių rezultatų. Taip pat norėčiau konsultuotis ir bendradarbiauti, kad tai turėtų tinkamą poveikį primant sprendimus. Dėl pagrindų susitarimo. Ar reikėtų dirbti remiantis dabartiniu susitarimu tarp Europos parlamento ir Europos komisijos? O gal reikėtų naują susitarimą parengti, pasižvelgiant Europos semestrą? Mes turėtume tai apsvarstyti tuomet, kai primsime sprendimus dėl esmės. Tai yra, kaip mes norime užtikrinti indėlį e, sprendimų prieimime Europos semestro kontekste. Toliau, dėl socialinių partnerių įtraukimų. Jau minėjau keletą idėjų Ir tai turėtume, žinoma, išplėtoti dirbdami su socialiniais partneriais. Aš vertinu e, socialinių partnerių e, artimesnį traukimą ES reikalus. Tiek ES lygių, tiek nacionalinių lygių, kai yra atliekama esminė peržiūra ir kai yra rengiamos e, rekomendacijos konkrečioms valstybėms narėms. Ačiū. FTD. FTD. Marepūciu. Zani. Gerbiamas paskirtasis komisijos nariai. Norėčiau e, sugrįžti prie pono Luka išsakytos minties. Dėl eurozonos šalių e, teisės aktų. Dėl įsaimo eurozoną tikrai skiriasi teisės aktai valstybės interese, pažiūrėjau, Junktinėje karalystėje arba Danijoje, jos turi parengusios susitarimus nors jos nėra eurozonos narės, o visos kitos e, valstybės narės turi atitikti Maastrichto kriterijus tam, kad galėtų įstoti į eurozoną. Toliau, atsižvelginti tai, ką jūs pasakėte dėl teisės aktų e, numatytų galimybę išstoti iš eurozonos mes matome Europos piliečių mums sutiktų įsigaliojimus. Jos balsavo už galimybę, kad Europos Sąjungos e, valstybės narės galėtų išstoti iš Europos Sąjungos. Aš norėčiau Jums priminti, kad Europos, atsiprašau, kad ekonominė ir pinigų sąjunga, jos reforma yra vienas iš prioritetų. Koks, kokia Jūsų nuomonė? Dėl skirtingų sąlygų skirtingoms valstybėms narėms. Žinote, kad Danija ir Junktinė karalystė turi opt-out, tai yra galimybė nedalyvauti tam tikrose teisės aktuose ir jos pasirinko to galimybę tuo metu, kai buvo sukurta eurozona. Tačiau, kai kalbame apie naujas valstybės narės, kurios įstojo Europos Sąjungą nuo 2004 metų, joms nebuvo pasiūlyta tokios galimybės opt-out galimybės. Taigi tai jau nebėra galimybė e, rinktis, o tai yra prievolė, kad naujos valstybės narės turi įstoti eurozoną tuomet, kai jos tenkins Maastrichto kriterijus. Tačiau mes žinome, kad skirtingos naujos valstybės narės skirtingai tai vertina. Didžioji dauguma jau įstojo į eurozoną, kitos valstybės narės, kur sviruoja e, valiutos keitimo kursas, jos dar nėra pasirengusios, nes tai reiškia, kad reikės iš esmės keisti e, savo pinigų politiką ir reikės įvertinti, kaip tai paveiks jų ekonomiką. Jeigu ekonomikos rėmėsi tokia priemonė, tai jos turės iš esmės pakeisti savo politiką. Toliau dėl sutarties keitimo ir galimybės eurozonos šalims išstoti iš eurozonos, kaip aš jau minėjau, tai yra numatyta, tas klausimas turėtų būti svarstomas tarp valstybių uh, narių Tai reikėtų, tai, tai būtų susijęs su pačios sutarties keitimu, pirmiausia, numatant galimybę išstoti iš Europos Sąjungos ir tik po to iš Eurozonos. Tačiau tikrai Europos komisija aktyviai nerems e, tokių veiksmų ir jų tikrai neskatins. Ačiū. Markus Ferber. From... Dėkuoju, Markus Ferber iš EPP. Žodis Jums. Ačiū. Norėčiau pateikti du trumpus klausimus dėl Europos semestro nuostatų įgyvendinimo. Norėčiau pasiteirauti, kokios būtų rekomendacijos jūsų manimų valstybėms narėms ir ką būtų galima pasiūlyti mažoms ir vidutinėms įmonėms ir taip pat mažojo verslo skaitinimo teisės aktas. Kaip reikėtų sustiprinti jo įgyvendinimą? Dėkuoju kolegai Ferber dėl specifinių rekomendacijų valstybėms narėms. Reikėtų pasakyti, kad šių rekomendacijų įgyvendinimas nėra pakankamai griežtas ir tikslus kartais tos rekomendacijos įgyvenimo 10-40 procentų, o mes tikimės, kad tai turėtų būti daroma bent 80 procentų, tačiau e, valstybei neįgyvendinus rekomendacijų nėra numatyta jokių sankcijų. Tiesiog labai svarbu, kad valstybės pačios suprastų, kad tos joms skirtos rekomendacijos uh, yra svarbios joms pačioms ir todėl šis rekomendacijas reikėtų valstybėse narėse aptarti su socialiniais partneriais. Taip pat reikėtų peržiūrėti ES finansuojamas įgyvendinamas programas, reikėtų suderinti šitas finansavimo programas su rekomendacijomis ir taip pat reikėtų pagalvoti, kaip ta, tas finansavimo sąlygas būtų galima sieti su rekomendacijomis. Pirmajame, antrajame etape šitos rekomendacijos galėtų būti labiau preskriptyvaus pobūdžio, tikslingos, tačiau labai svarbu užtikrinti, kad valstybėse narėse nebūtų ir toliau, neišliktų ir toliau perteklinis biudžeto deficitas. O kitą klausimą galbūt aš atsakysiu dvi šalių pagrindu. Fernandes SND frakcijos atstovas. Ačiū pirmininkė, sveiki atvykę, gerbiamas Dambrovskis. Dėl vieningos valiutos. Aš manyčiau, kad visos valstybės turėtų laikytis vienodų reikalavimų, tačiau vis dėlto reikia pripažinti, kad yra ir tam tikros uh, parazitiškos veiklos kai kuriuose valstybėse narėse, kai nesilaikoma biudžeto pusiausvyros. Kai kurios valstybės apskritai siekia gauti tam tikro privalumo konkurencinėje kovoje atitinkamai e, nukreipdamos e, finansus. Taigi dėl einamosios sąskaitos e, deficito norėčiau paklausti, kokios būtų jūsų rekomendacijos toms valstybėms arba tuo atveju, kai valstybės nesilaiko rekomendacijų ir kai valstybės tiesiog destabilizuoja padėti Europos E, semestro kontekste savo veiksmais. Apie einamosios sąskaitos e, perviršį ir einamosios sąskaitos deficitą mes kalbame. Deficitas reiškia, kad yra problemų valstybės viduje, kad yra konkurencingumo, eksporto problemų ir tas problemas būtina spręsti. Tai yra taip pat ir iš vienas kriterijų, kad valstybės ekonomika nėra e, e sveika Kitas dalykas, reikėtų pakalbėti ir apie tai, kad vienos šalies biudžeto deficitas gali nebūtinai reikšti perviršį kitoje valstybėje. Visi šitie dalykai buvo aptarinėjami Europos centrinėme banke, taip pat e, buvo aptariami e, tarp e, ekonomistų, sprendžiant, kokių veiksmų imtis tose valstybėse, kur yra biudžeto perviršis. Taigi mums reikėtų įsigilinti į situaciją tose valstybėse, kurioje yra biudžeto deficitas ir tų valstybių situaciją, kuriuose vyrauja biudžeto perviršis. Taigi reikėtų tiesiog e, pakoreguoti paklausą tose valstybėse. E, Ulrike Trebesijus, ECR vardu. Panas Dubrovski, aš čia. Gerbiamas Dambrovski, jūs Latvijoje dirbote ministrų pirmininku ir e, jums dirbant ministrų pirmininku jūs įgyveninote struktūrinės reformas. Norėčiau paklausti, ar pritarėte koncepcijai ES mastu įdėkti e, draudimą nuo nedarbo. Kadangi kalbame apie e, finansų rinką, darbo rinką, vidaus rinką, tai galbūt reikėtų imtis priemonių prieš nedarbą, tačiau kita vertus nebaudžiant kai kurių valstybių, tokių kaip Vokietija ir žinoma, neskriaudžiant tokių valstybių kaip Latvija, kurios įgyvenino struktūrinės reformas. Kaip Jūs manytumėte, reikėtų skatinti ir stebėti struktūrinės reformas ir kokias finansinius rautų e, nukreipimo mechanizmus Jūs matote ES mastu? Ačiū už šį klausimą. Dėl nedarbo draudimo ES mastu. Tai yra idėja, kuri aptarinėjama kartu su eurozonos fiskalinėmis galimybėmis, tačiau dabar reikėtų pasakyti, kad taryboje nepreita vieningos nuomonės šiuo klausimu ir uh, jeigu apskritai bus pasukta tą kryptimį, tai vis tiek reikės keisti sutartį. Be sutarties pakeitimo mes nieko nepasieksime. Akivaizdu, kad prireiks daugiau solidarumo. O tai reiškia, kad turėsime numatyti ir atitinkamus kontrolės mechanizmus ir numatyti daugiau atsakomybės. Taigi šiuo metu šis klausimas nėra artimiausias ateities klausimas, galbūt pakeisus sutartį jisai vėl grįž į darbo tvarkę. O naujoji komisija tiesiog stengsis užtikrinti, kad draudimas nuo nedarbo atskirose valstybėse būtų tikslingai naudojamas, pritaikomas tikslinėmis grupėms, pavyzdžiui, jauniems žmonėms, kurie neturi ar neteko darbo, kad šitas draudimas būtų susijęjamas su jaunimo uh, iniciatyva. Taip pat galbūt e, šitas draudimas būtų naudingas ir vyresnio amžiaus asmenims, kurie dar nepasiekė pensinio amžiaus. Natu, from the ALDE group. Jana Tūl Aldė. Ačiū. Marian Tyson klausimų metu kalbėjo apie Europos semestro socialinius aspektus. Ir ji kalbėjo, kad apskritai šitos socialinius kriterijus reikėtų sustiprinti, taip pat mūsų politikoje reikėtų didesnį dėmesį skirti socialiniams aspektams kadangi jūs bendradarbiausite ir Tyson, ir su pirmininku Juncker, norėčiau jūsų paklausti, kokius socialinius indikatorius jūs siūlytumėte ateityje Europos komisijai patvirtinti arba sustiprinti, kad būtų pasiekta ekonominių tikslų numatytų laikotarpių ir apskritai, kaip bus įgyveninami tie socialinių kriterijų e, sustiprinimo veiksmai socialiniai parametrai. Europos semestro kontekste turėčiau pasakyti, kaip e, patvirtino e, komisijos pirmininkas Junkeris ir paskirtoji komisijos narė Tyson, šitie kriterijai turėtų būti sugriežtinti ir aš tai minėjau taip pat ne vieną kartą sakydamas, kad aš bendradarbiausiu su komisijos pirmininku ir su Tyson, kad socialinė dimensija būtų sustiprinta. Ir sieksiu užtikrinti, kad ekonomikos ir fiskalinė politika visada būtų derinamos su socialiniais aspektais ir su užimtumu grįžtant prie atskirų valstybių narių, reikėtų pasakyti, kad kiekviena valstybė narė turėtų būti vertinama pagal tuos pačius kriterijus ir žinoma, įgyvendant stabilumo ir augimo pakto nuostatas reikėtų užtikrinti pakankamą e, lankstumą valstybėms narėms, tačiau tai nereiškia, kad valstybės narės turėtų būti traktuojamos skirtingai. Visas procesas turėtų būti skaidrus ir, žinoma, būtina atsižvelgti į tas gairias, kurios yra skirtos valstybėms narėms. Konstantina Kūnova, GUE. Gerbiamas Dombrovski. Jūs skiriate daug dėmesio ekonomikos politikos klausimams. Tuose valstybėse, kurie gyveninamos ekonomikos augimo skatinimo programos, taip pat e, biudžeto stiprinimo e, nuostatos, baiminasi, kad bus apribota teisė streikuoti. Pavyzdžiui, iš Graikijos trejetas pareikalavo, kad apskritai būtų atsisakyta taip vadinamo lock-out. Aš norėčiau paklausti jūsų kaip paskirtojo komisaro, kaip jūs skatinsite socialinį dialogą. Mes juk nekalbame tik tai vien tik apie valstybių narių socialinę atsakomybę. Norėtume pasteirauti, kaip jūs ją suprantate. Bet to skurdo mažinimas iki 20 metų yra viena iš, vienas iš svarbių ES politikos siekinių. Jūs atsakingas būsite ir už socialinius klausimus, ir už euro e, zonos veikimą, todėl norėčiau paklausti, kaip jūs raginsite, spausite valstybės narės, kad jos mažintų skurdą Ar bus taip daroma lygiai, tai daroma lygiai taip pat, kaip ir mažinant valstybių įsiskolinimą? Well, uh, the... Ačiū už klausimą. Pirmiausiai, kalbant apie šalis, kuriuo atžvilgiu vykdomos programos trejeto Pirmiausiai mes e, siekime užtikrinti, kad trejato teikiami pasiūlymai būtų vertinami ne tik ekonominio ir fiskalinio finansinio poveikio atžvilgių, tačiau taip pat būtų vertintas ir socialinis poveikis. Naujoji komisija aiškiai ketina tokį vertinimą atlikti nustatydama konkrečius mechanizmus, pagal kuriuos tas darbas ir būtų atliekamas. Minėjote trejeto ypatingus reikalavimus Graikijai, į šį klausimą dabar negaliu aiškiai atsakyti, tačiau galėtume asmeniškai viską aptarti, kuomet uh, išsameu susipažinsiu su trejato reikalavimais skirtingoms valstybėms narėms, kadangi būsiu atsakingas kaip komisijos vicepirmininkas už eurozoną ir socialinį dialogą, turėsiu glaudžiai bendradarbiauti su trejetu valstybėmis narėmis ir siekti, kad būtų tinkamai uh, atsižvelgiama į komisijai rūpimus prioritetinius klausimus susijusius su socialinio poveikio įvertinimu. Bas Aigaut, šalių frakcijos vardu. Ačiū, ponė Dombrovski, už jūsų visus likščiolinius atsakymus. Vis dėlto kartais jūs tvirtinate, kad sunku pasiekti, kad būtų patvirtinta jūsų pozicija teis, e, komisijos narių kolegijoje, tačiau norėčiau išgirsti dabar jūsų asmeninę nuomonę. Pirmiausia, dėl socialinių rodiklių svarbos, kurios minėjote. Ačiū Jums už tai. Klausimas tačiau, ar Jūs ketinate imtis atitinkamų veiksmų valstybių narių atžvilgių, jeigu jos šių rodiklių nepasitelks, ar imstis atitinkamų veiksmų. Dėl euro jūsų atsakymą vertinčiau aptakiai. Jūs kaip ir numatėte galimybę valstybėms narėms išstoti iš eurozonos, o tai kelia papildomų klausimų dėl jūsų asmenės pozicijos. Ar jūs ketinate imtis ir laikotės aiškios pozicijos dėl to, kad valstybės narės turi pasilikti eurozonoje, tam, kad jos nenorėtų iš jos išstoti? Ačiū už šį klausimą. Tiksliau, du klausimus atsakant į pirmąjį dėl socialinių rodiklių svarbos visiškai pritariu tam, ką Marian Tyson per savo klausimą minėjo, socialiniai rodikliai privalo būti įtraukti, svarstant e, rekomendacijas atskiroms valstybėms narėms. Juos būtina atsižvelgti, taigi aš visiškai pritariu Marijantais iniciatyvom šioje srityje, kalbant apie aktyvius veiksmus pritaikant sankcijas. Puikiai žinome, kad e, pačios savaime specifinės rekomendacijos valstybėms narėms sankcijų neužtraukia. Jeigu būtų nustatytos e, perviršinis, e, biudžeto deficito perviršius arba kitas disbalansas, tai yra kitų priemonių siekiant e, įtakoti valstybės narės politiką. Dėl euro zonos. Aš aiškiai pasakiau, kad komisija tokių diskusijų dėl išstojimo neskatins. <clears throat> Jeigu norit išgirsti mano asmeninę nuomonę, tai aš e, krizės metu labai aktyviai agitavau ir aiškinau Latvijos piliečiams, kodėl Latvijai būtina įstoti eurozonos, kodėl eurozonos laukia gera ateitis ir e, kodėl verta prie šios zonos prisijungti. Ir <clears throat> e, visuomet pozicija mano šiuo klausimu buvo aiški ir ją visuomet gyniau. FDD frakcijos vardu, ponė Agėja. Ačiū, ponė pirmininkė, gerimas paskirtasis komisijos nary, šio viršuje priešais jūs sėdžiu. Pakalbėkime dar apie socialinį dialogą, nes jūsų pozicija tik dabar išaiškėjo. Šiuo klausimu socialinis dialogas turi priepti socialinius partnerius. Galiu pavyzdį pateikti iš savo regiono Italijoje, iš Umbrijos. Šiame regione veikia viena pramonės gamikla daugiau nei 130 metų. Otis yra šios gamyklos savininkas ir dabar 500 darbuotojų turėtų būti atleisti iš šios gamyklos. O tai reiškia, socialinių garantijų praradimą. Mes kalbame apie socialinį dialogą. Ar galėtumėte tapti uh, mūsų tikru diskusijų partneriu iškilus tokioms aplinkybėms? Ar iš tiesų padėtis e, socialinė Italijoje ir Briuselėje yra, ir bus vertinama skirtingai. Tai kaip turėtų atrodyti tas socialinis dialogas? Jūsų nuomonė. Ačiū už klausimą. Žinome, kad socialinis dialogas vyksta skirtingais lygmenimis Europos Sąjungos ir nacionalinių lygmenių vertinant šį dialogą ES lygmenių. Dialogą galima būtų stiprinti tarp es institucijų ir socialinių partnerių bei tarp socialinių partnerių bet tarp pačių socialinių partnerių. Per pastaruosius šešius metus socialiniai partneriai nepateikė es lygmenių nei vieno uh, pasiūlymą savo iniciatyvą, atskirų sektorinių pasiūlymų gavome nemažai, tačiau ES lygmenių bendrų socialinių partnerių pasiūlymų nebuvo. Taigi yra tikrai erdvės ir galimybių stiprinti socialinį dialogą taip pat ir tarp pačių socialinių partnerių ES lygių. Mes ketiname tam sudaryti sąlygas arba jas palengvinti, kalbant apie socialinį dialogą nacionalinių lygių. Jis pirmiausiai priklauso valstybių narių ir socialinių partnerių atsakomybės sritims. ES, priimdamas savo sprendimus, gali traukti taip pat ir nacionalinių valstybių socialinius partnerius į diskusijas tose sritise, kurios yra susijusios su jų kompetencija. Jeigu mes svarstytume atskiros įmonės e, likimą atskirose valstybėse narėse, tai valstybės narės ir jų kompetentingos institucijos pirmiausiai turi svarstyti ir priimti sprendimus, o ES privalo užtikrinti tą aplinką, kurioje vyktų geresnis socialinis dialogas ir kurioje būtų galima kurti daugiau darbo vietų ir kurioje kiltų mažiau tokių probleminių klausimų, kuriuos ką tik paminėjote. Ačiū, Jarun e, Leners, LP frakcijos vardu, ačiū pirmininkė, ačiū, man Dombrovskai, kad atvykote. Man labai įdomu su jumis diskutuoti, kadangi esate buvęs Latvijos premjeras, sugebėjote išvesti šalį iš ekonomikos krizės, paskatinti ekonomikos saugimą ir jums vadovaujant šalis įstoja į eurozoną. Ir tai yra jūs didžiulis nuopelnas ir galėtų eurozonos šalis iš jūsų pasimokyti. Kalbant apie mano klausimą, vienas iš didžiausių ekonomikos pinigų sąjungos iššūkių yra reakcija į asimetrinius šokus, nesukuriant skolų, bendros skolų gražinimo sistemos. Taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie mm, tai, kaip reikėtų šios asmetinius šokus reaguoti. Bendros nedarbo išmokos yra sumas, tačiau manau, kad tai yra gera idėja, ką jūs matote asimetriniai šokai, skolų bendrinimas, finansinės bendros galimybės ES valstybių narių. Tai yra labai kontroversiškos temos ir požiūriai į jas smarkiai skiriasi. Esama kai kurių iniciatyvų, kurių galima imtis ES lygių. Šios iniciatyvos galėtų būti naudingos sudėtingoje situacijoje esančioms šalims, kai kurios iniciatyvos, pavyzdžiui, garantijos jaunimui, jaunimo užimtumo iniciatyva jau yra įgyvendinamos ir mes dabar turėtume atidžiai stebėti, kaip jos yra įgyvendinamos ir svarstyti galimybės e, šios programos apripti, apripti išplėsti ir galiojimą taip pat pratesti, nes Šiomis priemonėmis mes e, bandome spręsti ES lygmenių pačias opiausias ekonominės socialinės problemas. Ši iniciatyva tikrai yra gerai, reikia ją tęsti. Kalbant apie investicinės aplinkos gerinimą, dar kartą paminėsiu 300 milijardų eurų investicinį paketą, kuris yra svarstomas. Reikės įvertinti, kaip Štokio masto investicijos galėtų būti naudingos ekonomikos augimui ir vystimuisi visoje ES, tačiau ypač e, programinėse šalyse. Taip pat turėtume pasinaudoti ES lėšomis tikslingiau e, įgyvendinant strategijos Europa 2020 tikslus, įgyvendinant uh, šalims skirtas rekomendacijas ir siekiant ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų. Ačiū, Tarvans Peres, ačiū paskirtas komisijos nariai. E, minėjote, kad norite paversti eurą sėkmės istoriją. E, ar eurozona susijusi su galimybė išstoti, euro sėkmė susijusi su galimybė iš eurozonos įstoti? ar e, e, euro e, zona ir jos sėkmė prisidėjo prie to, kad 250 tūkstančių jaunų žmonių švyko iš jūsų šalies balsuodami kojomis, nes nematė galimybės rasti darbo tas, toje šalyje, kurią jūs išvedėte iš krizės, jūs kalbėjote apie stabilumo augimo pakto peržiūros būtinybę. Ar kalbant apie struktūrinės reformas galėtumėte pateikti pavyzdį dėl tų lankstumo maržų, kurios nebuvo naudojamos arba buvo blogai naudojamos jūsų pirmtako komisijoje. Taip pat kalbėjote apie politinės klaidas padarytas jūsų šalyje, dėl kurių turite prisimti atsakomybę. Norėčiau, kad vieną pavyzdį tokios politinės klaidos mums dabar pateiktumėte, klaidos, kurios nenorėtumėte pakartoti? Uh, jā, tātad šeit atkal bija vismaz uh, trīs uh, jautājumus. Dėkuoju. Atkal mēs diskutējam uh, situāciju. Patikėtėte tris klausimus. Aptariant situaciją Latvijoje, aš atsakysiu latvių kalbą. Aš norėčiau dar kartą pakartoti vieną dalyką. Kai aš vadovau vyriausybei, aš perėmiau tą krizę, kuri jau buvo ištikusi Latvija. 40 procentų susitraukė ekonomiką 2009 metais Latvijoje. Ir aš perėmiau vyriausybę nebūdamas opozicijoje. Teko stengtis atkurti ekonomiką ir per vienerius metus mes sugebėjome vėl užtikrinti ekonomikos augimą. Visą tai prasidėjo nuo eksporto augimo, taip pat padidėjo ir investicijos, kurios leido mums pasiekti tokią situaciją, kai Latvija tapo e, viena iš sparčiausiai besivystančių valstybių narių. Dėl stabilumo, remiantis stabilumo raugimo paktų, tikrai turiu labai mažai turiu laiko, bet aš norėčiau, kad aš galėčiau visas dvi minutės panaudoti atsakymui klausimams. Iš tiesų, Yra numatytas lankstumas stabilumo ir augimo pakte, kuriuo galima pasinaudoti. Jeigu bus papildomas klausimas, aš tuomet dvi minutės skirsiu atsakymą arba dvi šalių būdų su jumis tai aptarsiu. Atsiprašau už tai. Hey, I'll give the floor till, to Madam McIntyre. Suteiksiu žodį ponė McIntyre iš ECR grupės. Dėkoju, ponė Dombrovski. Jūs jau nurodėte, kad žinote, jog socialinio e, dialogo mechanizmai ES lygių gali labai skirtis nuo tokių mechanizmų Europos valstybių narių lygių. Socialiniai partneriai turi teisę naudotis europinių kolektyvinių sustarimų, kurie gali turėti teisinį poveikį. Socialiniai partneriai gali tikti pasiūlymus ir taryba gali priimti arba atmesti, bet negali keisti tų pasiūlymų. Praėjusią, kartą, praėjusią kadenciją mes priėmėme e, užimtumo komiteto pranešimą apie e, verslumo aplinkos gerinimą e, įmonėms. Ir ten buvo raginami socialiniai partneriai naudotis protingais reglamentavimo, e, protingomis reglamentavimo priemonėmis. Ir buvo kalbama apie sustrimus, kur siūlomi teisės saugos sprendimai. Ar jūs gal, prisimsite E, atsakomybę pasižiūrėti šį aspektą, kalbant apie socialinius partnerius. Well, uh, this... Uh, Dėkoju už pateiktą klausimą dėl socialių partnerių, socialinių partnerių ir autonominių susitarimų su jais. Taip, tokią teisę turi socialinė partneriai, tai yra sudaryti autonominius e, susitarimus horizontaliai Europos Sąjungos lygių arba sektorinių lygių, sudarant autonomiškus sektorinius susitarimus. Kai jau yra sudaryti tokie autonomiški susitarimai ir socialiniai partneriai e, prašo, kad tie sustrimai būtų perkelti į teisės aktus, komisija tuomet turi imtis darbo šią linkmę, tačiau poveikio vertinimai tokių autonominių sustarimų taip pat ir bet, kitų, kitų, bet, bet, kitų, bet kurių kitų teisėkuros pasiūlymų poveikio vertinimai turėtų būti atlikti apimant skirtingus aspektus - ekonominius, socialinius, reglamentavimo ir taip toliau, kad galų gale mes galėtume pasiekti subalansuoto pasiūlymo ir subalansuoto rezultato. Aš tikrai esu pasirengęs dirbti kartu su paskirta komisijos nare Marian Tyson taip pat išnagrinėti užimtumo komiteto pranešimą ir pasižiūrėti, kaip būtų galima pereiti, e, kaip galima būtų patobulinti tą autonominių sutarimų sistemą. Toliau Aldė Ulmetorins, žodis jums. Ačiū pirmininkė, aš taip pat turiu klausimą dėl socialinio dialogo. Iki šiol aš tikrai esu patenkinta jūsų patiktais atsakymais dėl to, koks svarbus yra socialinis dialogas, tačiau norėčiau pakalbėti apie tai, kas vyko Liepos mėnesį plenarinėje sesijoje, kai ponas Junkeris pasakė, jog jis mano, jog būtina nustatyti minimalius atlyginimus visose valstybėse narėse ir kad jūs imsitės veiksmų šioje srityje. Tačiau pagal sutartis ir jūs pats apie tai jau kalbėjote, atlyginimai priklauso valstybių narių kompetencijos ryčiai. Norėčiau jūsų paklausti, kokių priemonių imsitės siekdamas užtikrinti socialinį dialogą ir socialinių partnerių kompetencijas, jeigu komisija imsis iniciatyvos dėl minimalių atlyginimų? Uh, well, uh, this... Dėkuoju iš patiktą klausimą. Dėl minimalių atlyginimų visose valstybėse narėse. Tai iš tiesų yra išrinkto pirmininko Junkerio pasiūlymas, kuriam aš taip pat visiškai pritariu. Mes turėtume skatinti visas valstybės narės nustatyti minimalius atlyginimus. Mes galime tai padaryti, teikdami rekomendacijas konkrečioms valstybėms narėjams ir taip pat remdamiesi dialogų su konkrečiamis valstybėmis narimis. Mes, žinoma, suvokiame, jog egzistuoja skirtingi socialinio dialogio modeliai ir tam tikrose šalise, pažiūrėjau, šiaurės šalise, kur yra tikrai stiprus socialinis dialogas, ten yra tendencija kad e, minimalus, e, minimalius atlyginimus nustato socialiniai partneriai. Žinoma, mes neketiname tai daryti prieš socialinių partnerių valią. Reikia pasiekti konsensusą tarp e, su socialiniais partneriais. Bet apskritai kalbant, žinoma, Europos komisija skatins ir ragins valstybės narės nustatyti minimalius atlyginimus. Ačiū. Suteiksiu žodžiu Edvard Kuken iš EPP. Prašau. Ačiū pirmininkė. Gerbės komisijos narė, prisimenu vieną iš jūsų atsakymų raštų, kur jūs parašėte, kad raginsite valstybės narės padaryti jų eh, darbo rinkas atsakingesnės, atviresnės ir įtraukiančias. Europos gyventojai sensta, tai yra akivaizdus faktas. Ir mums reikia garantuoti tiems, kurie yra virš 50 metų amžiaus, garantėti bet jie yra vis dar socialiai ir ekonomiškai aktyvūs, kad nebūtų jie diskriminuojami darbo rinkoje. Kaip jūs užtikrinsite, kad bus atsižvelgta į tai, į šį politikos veiksmą ir kaip jūs galite užtikrinti veiksmingą bendratarbiavimą su socialiniais partneriais šioje srityje. Štai tokie mano klausimai ir aš jums taip pat linkiu sėkmės jūsų būsime darbe. Dėkuoju, ponia Kukan, dėl darbo rinkų ir gyventojų senėjimo. Gyventojų senėjimas yra vienas iš didžiausių iššūkių, kalbant apie Europos ekonominį ir socialinį modelį. Tikrai yra išlaikyti e, socialinį modelį tuomet, kai yra, kai gyventojų skaičius auga ir kai yra stabilus modelis, o ne kai gyventojai senėja. Taigi mes bandysime adaptuoti savo socialinės sistemas, užimtumo sistemas prie tos realybės, tai yra, kad Europos gyventojai sensta. Labai svarbu šią prasme skatinti ir remti žmonės, kad jie išliktų darbo rinkoje, jeigu jie gali tai padaryti, ir taip pat užtikrinti tikslinę paramą tiems žmonėms, kurie jau pasiekia prieš pensinį amžių ir kuriems tikrai yra sunku susirasti darbą. Stengsimės užtikrinti, kad jie galėtų įgyti kitą specialybę, praeiti tam tikrus mokymus, kad galėtų rasti darbą ir likti aktyvus darbo rinkoje, kiek galima ilgiau. Tačiau tai yra iš tiesų rimtas iššūkis. Ir tas iššūkis išliks tikrai ne vienerius metus ar net dešimtmečius. Turime dirbti kartu, ieškodami politinio atsakymo šiam iššūkiui. Ačiū toliau, Juta Steinrek iš SND grupės, prašau. Pone Dombrovski, norėčiau pasiteirauti jūsų dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos. Dėl to, ką jūs pasakėte. Pane Tyson sakė, kad socialiniai ir ekonominiai parametrai Europos semestre turėtų būti lygiai teisiai, o jūs kalbėjote apie ypatingą atsižvelgimą į šituos kriterijus. Bet to komisija praėjusioje kadencijoje nepateikė pasiūlymo dėl sveikatos užtikrinimo, pasiūlymo dėl sveikatos užtikrinimo. Ir pėjų profesijoje. Kada jūs šitą susitarimą, kada šitą dokumentą jūs manote pateikti tarybai? Dėkoju, kolegė Steinruk. Atsakysiu jūsų klausimus dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos. Marian Tyson klausimų metu buvo pasakyta, kad Europos komisija imsis tikslingos šios direktyvos e, peržiūros, kad būtų išvengta socialinio dempingo, kadangi valstybės narės skirtingai vertina reikalavimą užtikrinti minimalų atlyginimą priimančioje valstybėje. Svarbu numatyti e, sąlygas, kad šitos direktyvos e, aiškinimas nesiskirtų valstybėse narėse. Dėl socialinių ir ekonominių kriterijų. Aš jau atsakiau šitą klausimą vieną kartą ir dar kartą pakartosiu, kad aš pritariu e, paskirtai komisariai Tyson, Ir aš manau, kad tos pačios nuomonės bus laikomasi ir visoje komisijos kolegijoje. Dėl kirpėjų paslaugų teikimo. Tai yra sektorinio pobūdžio autonominis susitarimas ir jeigu komisija yra parengusi atitinkamą teisėkūros akto pasiūlymą, tai jisai bus pateiktas tarybai. Tačiau yra pakankamai daug valstybių narių, kurios pasisako prieš tokio teisėkos akto pateikimą ir prieš parlamento įtraukimo į šią e, diskusiją. Apibendrinant, reikėtų pasakyti, kad valstybės narys turėtų pasirūpinti, kad pateikus šitą teisėkūros teisės aktą tarybai, jos ir jį patvirtintų arba ryštusi jį diskut aptarinėti. Kol kas tokių valstybių narių tik dešimt. Makaras, EPP vardu. Paskirtasis komisijos vicepirmininkė. pirmininkė Sveiki atvykę į parlamento klausimą ir dėkuoju už tai, kad jūs laikotės parlamento nuostatos dėl tų veiksmų, kurių buvo imtasi trejoto iniciatyva valstybėse narėse, kuriuose įgyvendinamos atitinkamos e, paramos programos. Labai svarbu, kad būtų taikomas kuo plačiau bendrijos metodas. Svarbu tai gilinant Europos e, ekonomikos ir pinigų politiką ir ar jūs pritarėte e, Tarptautinio valiutos fondo veiksmams ir rekomendacijoms ir ar tai skatina socialinį dialogą. Dėkuoju, jūs pateikėte keletą klausimų. Pirmiausia, dėl ISM tapimo Europos e, valiutos fondų vyko tos diskusijos galbūt anksčiau, tačiau ne pastaruoju metu. Aš manyčiau, kad dabar reikėtų numatyti vidutinės trukmės periodo prioritetą. Tai yra, ISM e reikėtų iš tarp vyriausybinio susitarimo perkelti į, į ES bendrijos kontekstą. Tai turėtų būti toksai bendras požiūris, kurio esmė mes turėtume kuo labiau bendradarbiauti, vadovaudomiesi bendrijos metodu. Visos kitos tarpinės priemonės turėtų būti pakeltos į bendrijos lygmenį. Dėl makroekonomikos e, valdysenos. Tai labai sudėtingas klausimas, Tačiau reikėtų atsižvelgti, kad šita valdysena galėtų būti užtikrinama įvairiais lygmenimis, įvairiais būdais ir labai svarbu ieškoti universalaus, nuoseklaus ir e, visiems suprantamo bendro vardiklio, bendro pagrindo. Tai ir turės būti padaryta makroekonomikos valdymo mechanizmo peržiūros metu ir žinoma bus siekiama atsižvelgti į socialinių partnerių e, interesus. Agnes Jongerijos. Aš olandų kalbą paklausiu. Gerbiamas Dambrovski, jūs jau kalbėjote apie tai, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp ekonominės, finansų ir socialinės politikos. Todėl norėčiau paklausti štai ko. Pastaruoju metu Teisingumo teismas ėmėsi vis daugiau bylų ir prieimė sprendimų siek, siekdamas įvertinti ekonominių sprendimų pasiekmes socialinių aspektu. Be to, Teisingumo teismas nesnei prieimė ir pasipiktinimą sukėlusį sprendimą. Tai yra draudė imtis veiksmų, kad būtų nustatytas minimalus atlyginimas valstybėse narėse e, darbuotojams. Teismas konstatavo, kad tai apribotų verslo laisvę, kad tiesiog trukdytų ir tiekėjų sutarčių la, sudarimo laisviai. Taigi, kaip jūs vertinate šituos klausimus, kaip jūs vertinate tą įtampą tarp darbdavių ir darbuotojų ir kaip matote subrangovų Kokį sumangovų vaidmetį matote tame bename kontekste? Dėkuoju šį klausimą, atsakysiu štai ką. Dėl darbo rinkos procesų pastaraisiais metais, netgi dešimtmečiais pastebime tendencija, kad darbo rinka iš esmės keičiasi. Jūs paminėjote pati keletą tokių naujų požymių dėl And, uh, is, uh, some... Minėjote sutartis, kuriuose apskritai nenurodomas darbo laikas, Taigi yra įvairiausių naujų reiškinių, kadangi valstybės narės siekia užtikrinti lankstumą darbo rinkoje ir užpildyti tas spragas, kuriomis buvo naudojamasi e, siekiant apeiti darbo rinkos e, įstatymus. Ir būtent Tokių problemų buvo pakankamai daug ir dabar siekiama jas išspręsti. Mes ateityje turime pasistengti, kad darbo rinka būtų kuo labiau harmonizuota, kad nebūtų dviejų lygių arba dviejų apsaugos lygmenų darbo rinkų. Dėl teisingumo teismo sprendimų Europos komisijos atstovui galbūt nederėtų komentuoti arba kaip nors leisti į diskusijas dėl Teisingumo teismo priimtų sprendimų. Tiesiog mes turime laikytis teismo sprendimų ir juos tinkamai įgyvendinti, o mes tiesiog turime pasistengti tai, ką mes galime nuveikti, tai yra sukurti geresnius teisinius pagrindus. Ivana Maletič, EPP vardu. Sėdavaučia. Po... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas ponė Dombrovski. Man labai džiugu, kad jūs esate paskirtas komisijos vicepirmininko atsakingų už socialinę ir ekonominę politiką. Esate sukaupęs pakankamai žinių ir patirties, kadangi buvote Latvijos premjeru, todėl manau, kad būsite pakankamai drasus ir ryštingas. Turėjau galimybę bendradarbiauti su jūsų ekspertais, kurie konsultavo Kroatiją dėl ES paramos lėšų panaudojimu ir buvau nustebusi, kokie kompetentingi ir aukšto lygio yra Latvijos šiame sektorėje dirbantis ekspertai. Noriu Jūs su to pasveikinti. Dabar kalbant apie rekomendacijas šalims ir sąjungos politikos tarpusavio sąsajas, <clears throat> naudojant ES paramos lėšas. Tai galbūt galėtumėte pakomentuoti ir galbūt turite minčių, kaip išspręsti problemas susijusias su ES biudžeto mokėjimais valstybėms narėms galbūt tai pradėtų išspręsti ekonomikos augimo ir biudžeto konsolidavimo problemas. Ačiū už klausimus, kalbant apie sąsajas e, tarp rekomendacijų šalims ir sanglaudos politikos. Šiuo metu tikrai daug daroma šioje srityje. Valstybės narės derasi su Europos komisija dėl partnerystės susitarimų ir veiksmų programų. Ir vienas iš komisijos prioritetų dėrybose yra siekis užtikrinti, kad finansavimas iš sanglaudos fondų dėrėtų su valstybė, valstybei skirtomis rekomendacijos arba būtų nukreiptas į tinkamesnį ekonomikos vystimąsi darbo vietų kūrimą, socialinių problemų sprendimą komisija visuomet pabrėžia tinkamą Europos socialinio fondo lėšų naudojimą, sprendžiant socialinės problemas atskiriuose valstybės narise. Sakant į klausimą dėl mokėjimų, jie nepatenka į mano tiesioginės atsakomybės sritį, jie labiau priklauso Kristalinos Gergievos atsakomybės sryčiai, tačiau turiu pripažinti, kad šiuo metu susidurėme su rimta problema, kuomet taryba blokuoja mokėjimus ir siekia, kad tiek įsipareigojimai, tiek mokėjimai ES biudžete būtų mažesni nei susitarta tarp institucinėme sustarime. Todėl tiek komisija, tiek parlamentas turėtų reikalauti iš tarybos laikytis tarp institucinio susitarimo, kuris buvo pasiektas nuostatų tam, kad nekiltų krizė susijusi su mokėjimais. Šis klausimas iš tiesų yra labai rimtas. Ačiū. S ir D frakcijos vardu Javier Lopės klaus, prašau. Labą dieną, kaip puikiai žinote. Trejetas pateikė reformų programas per pastarus trejus metus ir dėl to buvo smarkiai apkarpyti biudžetai, socialinis poveikis šių programų gyvendinimo buvo pragaištingas, kai kuriuose valstybėse padėtis daug blogesnė nei per prieš ketverius metus skaičiai kalba patys už save. Ir reikia taip pat pabrėžti, kad tos taupimo programos neturėjo jokio demokratinio pagrindo. Pirmkas Junkeris savo inauguracinėje kalboje pirmiausia dėl mano frakcijos spaudimo pažadėjo atlikti atinkamą socialinių šių programų įvertinimą. Taigi konkrečiai noriu paklausti, kokiais kriterijais vadovaujantis tas socialinis vertinimas bus atliekamas. Atsakykite, prašau, konkrečiai, nes e, būtent pagal savo atsakymą ir būsite vertinamas, nes šios dienos klausimas tai tikrai nėra kažkokie tai sekmadieniniai pamokslai. Ačiū už klausimą. Klausimo metu jau daug kalbėjome apie tai, kokiamis priemonėmis yra įveikiamos krizės, kokius sprendimus priimant, ar trejato kontekste, ar Kitose kontekstuose, kokį poveikį primami sprendimai turi užimtumai, socialiniai padėčiai, koks yra socialinis poveikis. Naujos komisijos tikslas bus tą padėtį koreguoti dabartinę, priimant sprendimus bus atsižvelgiama ne tik į finansinį poveikį, tačiau taip pat ir į socialinį poveikį. tą pažadą davė tiek komisijos pirmininkas labai aiškiai, tiek ponė Taisin. Aš savo ruoštų taip pat galiu patvirtinti, kad e, palaikau šios pažadus ir aktyviai dirbsiu, kad jie neliktų vien tam, vienam popieriaus. Ačiū. Steiksiu žodį Heinzui Becker iš LP frakcijos. Ačiū. Pone pirmininkė, gerbiamas kolega Dombrovski, kadangi esu užimtumo socialinių reikalų komiteto narys iš Austrijos, labai palankiai vertinu jūsų metis dėl socialinio dialogo skatinimo ir dėl socialinių partnerių vaidmens e, Europos politikoje ateityje, tačiau nemažai problemų susijusių su ES e socialinė politika yra susijęs su subsidirimo principo taikymu ir valstybių narių atsakomybės. Ar galėtumėte įsivaizduoti, siekiant sustiprinti ES lygmens poveikį, kad e, remiantis e, e, kitose valstybės narėse sukaupta patirtimi būtų galima ją perkelti kitas šalis, pavyzdžiui, taip pat priimant ir privalomus sprendimus bei patvirtinant atitinkamas taisyklės ES lygmenį. Jūs kai ką praktiškai esate Latvijoje įgyvendinis. Ačiū už šį klausimą. Kalbant apie subsidirumo principo taikymą, tai yra vienas iš kertinių ES egzistavimo principų siekiant kad ES e lygių būtų sprendžiami tik tie klausimai, kuriuos įsprendus būtų galima tikėtis e, aiškios pridedamosios vertės. Ir komisija toliau ketina visiškai laikytis subsidirimo principą. Kalbant apie keitimąsi teigiamą patirtimi ir perimimų tos patirties iš kitų valstybių narių, Europos komisija tokius procesus aktyviai skatina, gyvendinama taip pat ir nemažai iniciatyvų dėl įgūdžių perdavimo, profesinio mokymo. Pavyzdžiui, e, bandant pritaikyti kitose valstybėse narėse Vokietijoje veikianti dualinio e, profesinio rengimo ir mokymo sistemą į kitas šalis, nes mūsų darbo rinkoje viena iš opiausių problemų yra susijusi su netinkamais įgūdžiais, kuomet e, mūsų švietimo ir mokymo įstaigose parengti jauni specialistai neturi visų įgūdžių, e, kurie yra reikalingi uh, siekiant įsitvirtinti darbo rinkoje, taigi reikėtų užtikrinti geresnės sąsajas tarp įgūdžių ir darbo rinkos reikalavimų. Žodis Georgiui Pirinskiui iš SRD frakcijos. Ačiū, paskirtasis vicepirmininkė komisijos. Direktyva dėl vieno asmens privačios atsakomybės bendrovių joje visiškai neginamos pagrindinės darbuotojų teisės, teisė gauti informaciją, teisė konsultuotis ir e, dalyvauti tam tikrose profsąjungų struktūros arba įmonės valdyboje. Atsižvelgiant į tai, ar jūs ketinate atšaukti šį direktyvos projektą, <clears throat> įvertinti jį labai atidžiai ir pateikti konkrečius pasiūlymus, siekiant užpildyti šias grėsmingas spragas visiškai esančias tame direktyvos projekte ir ar ketinate konsultuoti su socialiniais partneriais ir neteikti šio teisės akto projekto, nebent būtų užtikrinamos jame visapusiškai darbuotojų teisės ir jų apsauga. Atsakymas ačiū. Kalbant apie pagrindinį naujos komisijos veiklos principą, jis daug kartų buvo pakartotas, sieksime sustiprinti sąsajas tarp ekonomikos ir socialinės apsaugos sričių, siekiant užtikrinti taip pat ir darbuotojų geresnę apsaugą. Turiu dabar atsiprašyti, kad negaliu pakomentuoti šios direktyvos nuostatų, tačiau esu pasirengęs, ketinu su jomis susipažinti, gauti tinkamą informaciją iš ponios Tyson atsakingos už socialinius reikalus ir ekonomiką paskirtosios komisarės, siekiant aptikti tas grėsmingas spragas ir jeigu jos būtų aptiktos, komisija. Uh, veikiausiai turėtų atšaukti šios direktyvos e, siūlymą. Kaip žinote, šimtasis komisijos pirmininkas jau pažadėjo atšaukti kai kurios teisėkuros pasiūlymus, kurie būtų pavojingi e, būtent opiausiuose sritise ir dar kartą atsiprašau, kad dabar negaliu pakomentuoti dėl šios direktyvos, tačiau kartu su paskatai komisijos norėtaisnė mes įsigilinsime į šį klausimą. Ir suteiksiu jums papildomos informacijos dvišaliais pagrindais vėliau. Ačiū. Evai Parvanovai dabar žodis nuo LP frakcijos. Ačiū. Pone Dombrovski, man labai malonu čia jūs matyti kaip išrinktąjį vicepirmininką, paskirtąjį vicepirmininką. Jūs e, Europos viršūnių susitikime e, pasaulio forume, jūs labai gerai pademonstravote savo gebėjimus ir aš manau, kad mano šalis, Bulgarija, galės e, remtis jūsų pavyzdžių mūsų nacionaliniuose rinkimuose, mano partija pelnė labai aiškę politinę pergalę prieš savo oponentus. Tačiau viena tema yra labai svarbi ne tik mano šaliai, bet ir visai Europos, visam Europos projektui svarbi. Dviejų greičių Europą. Ši idėja buvo gana grėsmingai pakibusi kurį laiką virš Europos. Kaip jūs galėtumėt užtikrinti, kaip vicepirmininkas, kad nebus tokios Europos, kur eurozonos integravimas nuvestų prie visos ES disintegravimo ir kad būtų galima vienodas sąlygas nustatyti Europos e, valstybėms narėms, kad jūs galėtų dalyvauti ekonominiuose sprendimuose. Ačiū už pateiktą klausimą. Savo žinginėje kalboje aš minėjau poreikį Europos Sąjungai vystytis visai Tai yra visos 28 valstybės narės turėtų tolygiai vystytis. Taip pat aš paminėjau poreikį, kad eurozona būtų atvira naujoms valstybėms narėms, kurios norėtų prie jos prisijungti. Taip pat yra poreikis užtikrinti veiksmingą ES vidaus rinkos veikimą. Ir vėlgi turiu, pabrėžiu, kad turiu galvoje visas 28 valstybės narės. Tai reiškia, kad yra politikos krypčių ir klausimų, kurios veikia eurozoną, nes valstybės narės naudojasi tą pačią valiutą eurų. Tuo pat metu eurozona neturi tapti kažkokia išimtinė, išskirtinė zona, kuri galėtų susilpninti ES vidaus rinką. Taigi tie sprendimai, kurie susijęs su vidaus rinka, turėtų būti priimama 28 valstybių narių lygių. Tai yra visiškai aišku ir naujos sudėties komisija laikysi šio principo. Ačiū. Dėkuoju. Marija Hauroti iš SND grupės. Gerbiamas Dombrovski, manau, kad jeigu jūs iš tiesų norite įveikti krizę, mums reikia pakeisti prioritetus. Ir pagrindinis prioritetas kitam laikotui turėtų būti investicijos, darbo vietų kūrimas, o ne e, greitas fiskalinis konsolidavimas. Mano klausimas būtų toks, ar jūs galite prisimti įsipareigojimus? E, prisimti įsipareigojimus e, dėl na, pagrindinio priteto, tai yra investicijos ir darbo vietų kūrimas ir kad tai atsispintų ir konkrečiom rekomendacijom valstybės narėms ir kaip jūs pasinaudosite lankstumu numatytų stabilumo ir augimo paktė siekiančių tikslų. Uh, Dėkoju už papildomą klausimą. Kaip, atsiprašau, šiek tiek nuvargau, sako kalbėtės, kai buvo labai aiškiai pasakyta mano įžanginėse pastabose, Naujosios komisijos prioritetas yra investicijos, darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimas. Tokia prioritetų triada. Ir tai yra įtraukta į e, metinio augimo apžvalgą. Tai daugybę kartų pasakė ponas Junkeris ir aš pats taip pat ir kiti paskirtieji komisijos nariai. Dėl lankstumo, stabilumo ir augimo pakte. Jūs žinote, kad yra nemažai sričių, kur galima pasinaudoti lankstumo mechanizmu. Galima naudotis prevenciniu būdu, kai valstybės narės augimas yra žemiau nulio arba mažiau nei minus 4 procentai. Ir jeigu yra dar žemesnis augimas, tai tai reiškia, kad visiškai bus nenaudojama adaptavimo ar koregavimo mechanizmas. Yra nustatyta tam tikra saugumo marža, kuri taikoma struktūrinėms reformoms, struktūrinėms reformoms, kuris duotų uh, pozityvių struktūrinių viskalinių pokyčių. Taip yra bendroji išlyga ES ar eurozonoje, kai yra pritaikomas tas koregavimo mechanizmas pagal konkrečius rodiklius. Yra ir kitos sritis, kur taikomas lankstumas, tačiau stabilumo ir augimo pakte aiškiai numatytas lankstumo metodas ir Europos komisija naudos tai vienodų būdų vienodai visoms valstybėms narėms. Ačiū. Thank you, and then... Dėkuoju, ponas Langen. Paskutinis kalbėtojas. Dombrovski. Ačiū, pane Dabrovski. Jūs įrodėte, kad jūs savo veiklą gimtojoje šalyje įgyjote didžiulę patirtį. Galima klausytis ir skaityti įvairiausių pasiūlymų dėl euro obligacijų, dėl tarptautinio valiutos fondo rekomendacijų. Viskas gali būti teikiama, tačiau nebūtinai įgyvendinama. Aš norėčiau pateikti patį klausimą, kaip ir Moskovičiai. Moskovičiai. Pagal šeštąjį straipsnį Tai yra vidinė nuoroda, kai Moskvyčiai ir jūs turėtume pateikti bendrus pasiūlymus. Kitas dalykas - išstojimas iš euro zonos. Tam reikia pakeisti sutartį. Tačiau ir Švedija, pavyzdžiui, galėtų ir turėtų stoti į eurozoną, tačiau to politiškai nedaro, nors iš tikrųjų uh, atitinka visus kriterijus. Dėkuoju už klausimus. Pirmiausia, kaip mes bendradarbiausime komisijoje. Aš ir paskirtasis komisaras Moskovičiai. Mes iš tikrųjų esame numatę bendradarbiauti mūsų veikloje koordinuoti savo veiksmus ketinčiau, o ne nurodinėti kam nors. Bent jau tokia turėtų būti komisijos veiklos mikro vadyba. Mes taip pat su Moskovičiu apsitarėme, kaip bus atstovaujama komisija į išorę. Akivaizdu, kad Kiekvienas komisaras dirba pagal savo veiklos profilį, tačiau komisijos vicepirmininkas sprendimų prieimimo metu pasistengs susitarti su kolegomis dėl taikomų principų. Ir po to, žinoma, bus pateiktos tam tikros specifinės rekomendacijos, taip kaip e, minėjo paskirtasis komisijos pirmininkas. Dėl valstybių, kurios nepriklauso eurozonai ir dėl Švedijos. Jūs prisimenate, kad referendumas nepatvirtino ketinimo prisijungti prie e, eurozonos ir dėl tų priežasčių Komisija negali nei vienos valstybės priversti prisijungti prie eurozonos. Eurozona turėtų išlikti atvira, pasirengusi priimti naujas valstybės narės, tačiau aš nemanau, kad mes galėtume ką nors priversti stoti į eurozoną. Tiesiog norėčiau, kaip švedė, padėkoti Jums už šią poziciją. Norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams už įdomius klausimus. Dėkuoju kolegai Dambrovski už atsakymus. O dabar suteikiu Jums penkias minutės Jūsų baigiamajai kalbai. penkias minutės skirime jums, o po to baigsime mūsų klausimą. Gerbiami parlamento nariai, gerbiami kolegos, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti jums visiems už šią galimybę pasikeisti nuomonėmis, atsakant į jūsų pateiktus klausimus, kurie rodo, kad reikia, reikės ir toliai, toliau domėtis šiomis temomis. Aš noriu patikinti, kad aš kaip buvęs parlamentaras ir kaip būsimas komisijos narys puikiai suprantu, kaip svarbu bendradarbiauti su parlamentu. Aš esu įsitikinęs, kad aš pabandžiau atsakyti į visus jūsų klausimus, nors kartais dviejų minučių uh, nepakako. Aš neatsakiau, pavyzdžiui, į klausimą dėl to, kokias klaidas mes padarėme Latvijoje įveikinėdami e, krizės padarinius. Jeigu pasiskaitytumėte komisijos rekomendacijas Latvijai, tai pamatytumėte, kad ten yra pasiūlyta sustiprinti energetinę nepriklausomybę, taip pat atlikti tam tikrų pakeitimų mokesčių politikoje, taip pat sustiprinti teismų sistemą ir taip pat e, imtis teisės mm, sistemos pokyčių e, mm, nemokumo e, reglamentavimo srityje. Aš tikiuosi, kad naujoji vyriausybė po neseniai įvykusių rinkimų atsižvelgs į tas rekomendacijas, kurios buvo skirtos Latvijai ir rimtai pažvelgs į tuos iššūkius, kurie iškyla Latvijai šiuo metu. Dėl naujosios komisijos veiklos dar kartą norėčiau patvirtinti, kad tai bus nauja struktūra, kol kas dar visos detalės nėra aiškiai aptartos, tačiau su paskirtaisiais komisijos nariais pasitaręs aš tikiuosi bendradarbiauti, sklandžiai dirbti bendroje komandoje. Žinoma, kiekvienas komisaras yra sukaupęs skirtingą politinę patirtį, tačiau mes turime parodyti, kad Europa gali dirbti iš vien ir spręsti tuos visus jiems mums rūpimus klausimus. Tai yra nedarbas, tai yra e, senėjimas ES ekonominio ir socialinio modelio tvarumo išsaugojimas. Dėkoju už šią diskusiją ir tikiuosi puikiai bendradarbiauti su jumis ir ateityje. Further... Dėl tolesnių veiksmų. Pirmininkas ir koordinatoriai 7 valandą šį vakarą susirinks vertinimo uh, posėdyje mes atsižvelgsime į įvairiausias abejonės, kurios buvo pareikštos vertinimo dokumentuose, o šiandien vakare vertinimo dokumentai bus išsiuntinėti jums apie 10 val. vakare. Uh, Tintas spalio yra tikimasi parengti galutinę vertinimo dokumentų versiją Tiesiog norėčiau užimtumo komiteto koordinatorius paprašyti ateiti į priekį ir tiesiog kartu aptarti mūsų tolesnius veiksmus užimtumo komitete. Taigi koordinatoriai iš užimtumo komiteto prašomi ateiti į priekį. Kolega Dambrovski, dėkojame Jums, dėkoju visiems abiejų komitetų nariams už įdomius, taiklius klausimus.